So, Taigi, atrodo, visi susirinkome. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, norėčiau pasveikinti jūs visus šiandien po pietų susirinkusius į mūsų klausimą. Klausimo tema bendroji patentinė apsauga. E, čia e, Prezidiume sėdi visi pranešėjai, tai yra kolega Rapkai, kolega Baltazari ir aš pats. Kolega Rapkai atsakingas už e, reglamentą, kolega Baltazari už bendrą turinį, o aš pats atsakingas už teisinės sistemas. E, Kadangi mes turime nedaug laiko, aš nepristatinėsiu visų kalbėtojų, visų svečių, tiesiog pristatysiu juos prieš pradedant jiem pasisakyti. Norėčiau pasveikinti Lenkiją, pirmininkaujančią valstybę. Man atrodo, kad vėliau, kai bus diskusijų raundas, mes suteiksime galimybę pirmininkaujančiai valstybei pasisakyti. O tarp pranešėjų pasisakymų 17 30, jeigu mes tuo metu spėsime, nepristatinėsime atskirų pranešimų, nes manome, kad pristatinėti parlamento pranešimus nė, nėra prasmės. Geriau tiesiog panagrinėti temą, išklausyti mūsų kvestinių kalbėtojų, o lapkritį mūsų pranešiai pristatinės savo pranešimus. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Batistelį. Jis, Europo, jis yra. E, Europos patento tarnybos atstovas kadangi ponas Batisteli turės greitai palikti mūsų klausimus, tai bus galima užduoti jam klausimus iš karto po jo pasisakymo. Taip pat mes numatėme, kad po trumpo pono Jones pasisakymo dėl patentinės teisės klausimų mes suteiksime galimybę e, ponui Saros pramonės komiteto atstovui ir pranešėjui trumpai pasisakyti. Na, visų pirma, suteiksiu e, Europos patento tarnybos pirmininkui ponui Batistelį žodį. Prašau. Merci, monsieur le président. Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, ponios ir ponai, man tenka garbė kreiptis šiandieną jūsų komitetą ir pakalbėti apie mūsų Europos patentų tarnybos vaidmenį e, Europos bendros patentinės apsaugos sistemoje. Tai yra labai svarbus novatriškas dalykas ES, kuris susijęs su didesniu Europos konkurencingumu. E, bendro e, patento projektas apima nemažai valstybių narių ir jau keletą dešimtmečių kalbama apie tokią patentinę apsaugą, bet nėra kol kas galutinio sprendimo e, priimta. Europa sugebėjo sukurti bendrąją didelę rinką, kurioje e, lengvai e, cirkuliuoja asmenys, juda asmenys, produktai, paslaugos, tačiau kol kas Europos bendrovės turi E, tam, kad užsitikrintų apsaugą pereiti kiekvienoje valstybėje narėje gana brangias procedūras. Ir jeigu mes norime, kad mūsų įmonės turėtų būtinas priemonės e, ir dalyvautų teigiamai konkurencinėje kovoje, turime kažkaip keisti padėtį. Taigi e, dabar mūsų vyriausybės labai daug dirba, kad išbristų valstybės iš finansų krizės ir mes taip pat neturėtume pamiršti net ir šiame kontekste bendros e, patentinės apsaugos. E, ji galėtų apginti investicijas e, į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ir tai turėtų būti mūsų prioritetas, ši patentinė apsauga. Tai būtų labai svarbi priemonė Noriu pasakyti, kad septynios valstybės 78 metais įvedė bendrąjį patentą. Dabar jame prie jo prisijungusios yra 27 valstybėse narėse. 27 e, e, visos valstybės narės ir kitos šalis, iš viso 38 šalis, įskaitant Šveicariją, Norvegiją, Turkiją ir daugelį e, Balkanų šalių. Ir pasirodė, kad Bendroji e, patentinė apsauga iš tikrųjų yra puikus dalykas ir mes užtikriname geriausią pasaulyje kokybę. Mm. Aš norėčiau pasakyti, kad 60 e, procentų mm, e, autorių nėra Europos kilmės, bet vis tik tai patentai, e, jų išradimų patentai turi labai didelę e, prasme Europoje. Mes e, turime pasakyti, kad 44 tūkstančiai specializuotų trikalbių inžinierių dirba. Ir Mes nagrinėjame per metus maždaug 235 e, tūkstančius e, prašymų suteikti patentus. Ir e, paprastai, kreipiantis dėl patento, išnagrinėjame pareiškimą per pusę metų ir niekas kitas pasaulyje nesugeba taip trumpai išnagrinėti tiek pareiškimų. Mes atliekame tyrimus ir turime išplėtoję specialias priemonės, kurios yra pasaulinių standartų. E, taikome EPOC e, tyrimų sistemą ir pasaulyje e, apie 40 tarnybų patentų naudojasi ją, įskaitant Kiniją, Braziliją, Kanadą, Australiją ir daugelį Europos valstybių. Klasifikavimo priemonė patentams ir patentams technologinė literatūra, ECLA, e, yra patvi, perimta ir Amerikos patentų biuro ir mes dabar uh, e, glaučiai bendradarbiavame su kolegomis iš Amerikos, kad palengvintume perėmimo procesą mūsų klasifikacijos sistemos, uh, būtent uh, europietiškos sistemos. Galima kelti klausimą, kas E, ateityje e, tvarkys reikalus susijus su bendrijos e, patentu. Tikriausiai logiška galvoti apie Europos patentų tarnybą. Aš sveikinu, kad jau toks sprendimas buvo priimtas, nes ES turės labai greitai, labai veiksmingą priemonę. Norėčiau pasakyti, kad mes Mm, e, mūsų biudžetas sudaro 1,6 milijardus per metus ir mes negauname finansavimo iš biudžeto. Pagal e, reglamento projektą, kurį jūs nagrinėsite, bendrijos, bendrasis patentas bus patentas, kurį patentų biuras išduos pagal Europos patentų konvenciją ir e, E, prašant patento turėtojui, jo poveikis bus visuotinis. Ir toks patentas lengvai e, tiks e, bendrai patentų sistemai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu projekto sėkmiai. Bendras patentas užtikrins papildomą apsaugą lyginant su dabartiniais Europos ir nacionaliniais patentais dar e, numatyta e, patentų biurui suteikti papildomus įgaliojimus, tai yra, e, yra pareišk, paraiškų nagrinėjimas, mokesčių rinkliavų rinkimas, registrai, taip pat administravimas, iš, vertimo išlaidų padengimas ir kiti jums žinomi dalykai. Taip pat mes turėsime investuoti į e, žmogiškosius išteklius, informacinės technologijas, bet galiu jūs patikinti, kad e, mūsų biuras jau ėmėsi žingsnių, kad galėtų e, išduoti pirmąjį tokį bendrosios teisinės apsaugos patentą, kai tik tai bus priimti sprendimai dėl tokių patentų. Pavyzdys e, apie veiksmus, kurių ėmėmis. Mes e, gyventiname ambicingą programą, e, automatinių vertimų programą. 2014 metais mes jau galėsime iš arba į tris kalbas išversti anglų, vokiečių ir prancūzų į 28 Europos ir 28 e, kalbas visų, valst, e, visų valstybių prisijungusių prie tarnybos kalbas, ne tik ES valstybių narių kalbas ir keturias kitas neuropietiškas kalbas, nes e, pasaulio patentų sistemai tos kalbos tampa vis svarbesnės, tai yra kinų, japonų, koriečių ir rusų kalbas. Per pastarąsias keletą savaičių buvo e, surinktos darybos su partneriais tose keturiose šalyse ir mes pasirašysime bendradarbiavimo sutartis, kurios leis mums dirbti kartu, e, rengiantis taikyti šią priemonę. Mes manome, kad mosios kalbų poros jau bus parengtos iki net šių metų pabaigos. Septynios, aštuonios kalbos bus apimtos. Ir vertimo priemonė e, bu, veiks visą parą nemokamai mūsų svetainėje. Bus atitinkama programa ir e, visuomenė galės e, pasinaudoti šią priemonę nemokamai. Dabar norėčiau pereiti prie svarbių aspektų, mano nuomonė. Ir e, pateiksiu keltą pasiūlymų pasinaudotas savo e, patirtimi. E, pirmasis skyrius - valdymas ir tarp instituciniai santykiai. Europos patentų biuras ir ES jau nemažai metų bendradarbiauja gana rezultatyviai. Mes dirbame kartu pagal tam tikras kryptis. Galėčiau paminėti daug pavyzdžių, bet paminėsiu tik tai e, keletą, pavyzdžiui, internetinės nusavybės teisių du, antrasis projektas su Kinija ir taip pat dirbame su šalimis kandidatėmis e, įstoti į Europos Sąjungą. Europos e, Sąjung, Jungos atstovai dalyvauja mm, tuose susitikimuose, kur mes aiškiname apie savo darbus ir naujausius poslinkius patentų srityje. Aš noriu pasakyti, kad dabartinės patentų konvencijos nuostatos leidžia sukurti specialų komitetą, uh, kuris būtų atsakingas už e, bendrosios patentinės apsaugos valdymą ir e, jisai veiktų prie Europos patentų biuro. Reik, e, numatytas metinis mokestis taip pat už Europos patentą ir tai finansuotų veiklą. Manome, kad tikrai nesunku įsteigti tokias struktūras ir veikti pagal numatytą valdymo struktūrą. Galima dar kai ką patobulinti, toliau įtraukiant ES institucijas. Aš jau sakiau, kad esu viešai pasakęs ir džiaugiuosi, kad jūsų pranešėjas, ponas Trapkai, savo pasi... pranešime siūlo pakeisti 12 straipsnio 3 ir 4 pastraipas, numatant, kad Europos komisija pirmiausiai at, būtų atstovaujama e, tam specialiame, specialiame komitete ir kad komiteto sprendimai būtų primami atsižvelgiant į komisijos nuomonę. Norėčiau e, šiandieną pabrėžti, kad esu visiškai už šį pateiktą pakeitimą. Jeigu jis bus priimtas, Europos institucijos galės geriau įsitraukti ir ypač Europos parlamentas, kuris gaus E, nuolatos informaciją apie bendro e, patento gyvendinimą. E, vykdamas komisijos prižiūrėtojo vaidmenį. Dabar kiti pasiūlymai finansinės nuostatos. Finansiniai klausimai visuomet buvo labai jautrus ir įgyvendant šį projektą 25 20, iš 38 mm, patentų biurui priklausančių valstybių dalyvaus, o 10, ir 25 iš 37 valstybių narių. Vienas iš svarbiausių principų yra nediskriminavimo principas. Mūsų e, biuras gali prisimti papildomų užduočių tik tai tada, kai tos užduotis bus neutralios biudžeto požiūrių. Taip tariant, atitinkamų valstybių grupė turės papildomas užduotis ir finansuoti pajamos, e, kurios būtų surinktos iš tokių paslaugų ir padengtų išlaidas, sąnaudas. Mm, jeigu pačiūsime 16 straipsnio pirmą dalį, tai jau labai neblogai pateikta formuluotė dėl finansavimo dalykų. Tačiau tarybos formuluotė yra netokia aiški ir reikia grįžti prie pirminio komisijos pasiūlymo, kaip kad siūlo jūsų pranešėjas. Kitas labai svarbus elementas yra E, mokesčiai paskirstant juos tarp valstybių narių. Komisijos pasiūlymas buvo labai tikslus dėl to, kad valstybės narės, narės turėtų naudoti perskirstas lėšas veiklai susijusiai su e, patentais. Tai yra 16 straipsnio trečia dalis. E, ši nuoroda yra išbraukta iš tarybos patvirtinto varianto Tačiau aš manau, kad jeigu Europa iš tikrųjų nori gyvendinti gerą inovacijų politiką, ji turi e, spręsti e, šį klausimą, ką daryti su perskirstytomis, e, paskirstytomis sumomis surinktos lėšos galėtų būti naudojamos informacijos kampanijoms, dirbant su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, universitetais ir mokslinio tyrimų centrais, juos informuojant. Manau, kad lėšos iš inovacijų turėtų būti vėl skiriamos inovacijoms ir žmonėms, kurie užsima inovacijų kūrimu. E, Taip Kitas dalykas e, - priemonės e, skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms bei universitetams. Jūs tikriausiai žinote, kad E, bendrausios patentinės apsaugos projekto tikslas - apsaugoti išradimus Europoje, sumažinant uh, biurokratinę naštą, kaštus. E, buvo neseniai atliktas tyrimas ir mes manome, kad siekiant apginti 25 valstybės narės, apsaugoti jas, klasikinis Europos patent aktas, e, bendroji patentinė apsauga, bendrasis patentas, jeigu tai bus suvienita, galima labai e, ženkliai 23-25 procentai sumažinti išlaidas. Tai E, būtų labai veiksminga apsauga. Bendrasis patentas būtų naudingas visiems ekonomikos veikėjams, nepriklausomai nuo verslo dydžio ar pobūdžio. Būtų naudingas tiek viešoms, tiek privačioms įmonėms, nepriklausomai nuo veiklos. Bet reikia galvoti, kaip daugiau dėmesio skirti MVI ir Mes taip pat e, planuojame tam tikras priemonės, kurios sumažintų vertimo išlaidas, e, jeigu pateikiama paraiška dėl patento kitomis 93 oficialios mūsų kalbos. Mes norėtume, kaip galima daugiau, e, dėmesio skirti MVI universitetams, nepriklausomiems išradėjams ir mokslinio tyrimų centrams. Turime suvokti, kad daugiausia e, kaštų, didžiausiai kaštai susijęs su bendraja patentinė apsauga e, bus susijęs su kompensacija vertimui pateikimo paraiškos metu. Tos išlaidos labai didelės įtakos turės mokesčio dydžiui, kuris bus įmamas Mm, e, finansu, ir e, paskui iš kurio bus finansuojama bendroji sistema. Mažos ir vidutinės įmonės, universitetas, viešieji mm, mokslinio tyrimų centrai, nepriklausomi išradėjai mm, tokiu būdu galėtų išlaužti ir mes pasiūtume gerą signalą tiems žmonėms ir taip pat nema, e, rimtai sumažintume finansinę sistemos naštą. Tokiu pat metu mes galėsime e, visam Europos verslui pasiūlyti gerą sistemą. Ir tai atitiktų maž smulkaus verslo aktą, kuris buvo patvirtintas 2008 metais, e, jo gyvendinimas e, pavasarį buvo patvirtintas įvairiomis naujomis priemonėmis šių metų pavasarį. Mm, aš visiškai pritariu ponui Baltasariui, E, tam, ką jis rašo savo pranešime, pirmiausia, penktajame straipsnėje dėl e, lingvistinio režimo bendrosios patentinės apsaugos. Ir dar pabaigai norėčiau kai ką pasakyti, galbūt tai nėra tiesiai susiję su mūsų biuro įgaliojimais, bet tai yra labai svarbu užtikrinant pusiausvyrą bendrąją patentų sistemos. Noriu paminėti tai, kad yra ketiname Europos patentų teismą įkurti. Manoma, kad jeigu patentas mūsų išduotas, e, kad e, galima užginčyti mūsų išduotą patentą nacionalinėje teismų sistemoje. Ir e, nacionaliniai teismai gali paprašyti preliminaus išaiškinimo teisingumo teismo. Tai reiškia, kad nesame mes už ES teisės sistemos ribų, nors mes esame kaip biuras nepriklausomi nuo ES. Tačiau tai, kad 27 valstybės narės E, iš mūsų narių yra ES valstybės narės ir jos yra, e, susi, e, jos yra susijęs su ES teisės sistema. Tai nėra tik tai teorija. Monsanto mm, bendrovės byla buvo nagrinėjama dėl Europinio patento Niderlandų teisme. Buvo nagrinėjama byla. Mes išdavėme uh, patentą, jis tapo Niderlandų patentu ir tokiu būdu jį galima buvo užginčyti. Niderlandų teismuose, teismas Hagoje pateikė Europos e, teisingumo teismui iš ankstinį savo sprendimą dėl e, direktyvos interpretavimo ir mes laukiame dabar sprendimo e, iš teisingumo teismo, kuris turėtų paaiškėti per ateinančias savaitės. Mes taip pat manome, kad e, reikia e, vienodos teisinės sistemos bendrai patentiniai apsaugai, kad būtų vienodai taikoma ES teisė. E, Europos patentų e, teismo idėja buvo svarsyta jūsų parlamente ir aš manau, kad tai yra nebloga pusiausvyrą tarp skirtingų požiūrių. Pirmiausiai, požiūrių ir principo, kad turi būti užtikrinta teisė į teisingumą, taip pat artimumo, artumo principas, kuris labai svarbus smulkiam vidutiniam verslui, mažiems veikėjams, bet kita vertus reikia galvoti apie tai, kad e, ginčiai patentų srityje labai sudėtingi, susijęs su konkrečiamis teisinėmis sistemomis, kad reikia specializuotų teisėjų. Galima kalbėti apie E, tai, kad kai kurie sprendimai gali būti e, pakeisti kitų priemonių, tačiau manau, kad reikės anksčiau ir vėliau apsispręsti dėl to, nes buvo kalbama apie šį projektą daug metų ir manau, kad dabar e, turime tam tikrą pusiausvyrą, kuri daugiau ar mažiau patenkinama, bet reikia priimti sprendimą, tai svarbus elementas, kuris mums leis užtikrinti bendrąją patentinę apsaugą Europoje. O dar norėčiau baigdamas pasakyti keletą kitų dalykų. E, bendroji patentinė apsauga šis projektas reiškia tikrą pažangą Europos patentų sistemoje. E, matome, kad sistema yra veiksminga, tačiau išiškėjo ir sunkumų dėl pernelik didelių uh, kaštų ir sunkios prieigos tų, kas turėtų pirmiausiai turėti teisę į prieigą, tai yra MVI mokslinio tyrimų e, centrai, taip pat teisinė fragmentacija mažina teigiamą e, poveikį. Reikia kaip galima greičiau priimti galutinį sprendimą. Europa nėra sala pasaulyje. Uh, Mes turime rasti geriausiai manomą sistemą. Matome, kad kitos ekonominės galios imasi žingsnių. Praeitą mėnesį JAV pakeitė savo patentų įstatymą. Tai yra viena iš svarbiausių reformų e, per 50 pastarųjų metų. Mm, jie priartėjo prie Europos patentų sistemos buvo e, patvirtinta e, pirmojo kreipimosi sistema, bet e, ne tik jie veikia, pažiūrėkite ir į Kiniją. Tai dar viena labai rimta šalis, kuri siekia įtvirtinti geriausius pasaulinius standartus savo patentų sistemoje. Galėčiau tęsti, pateikti daugiau pavyzdžių, galėčiau paminėti Braziliją, kitas šalis. Pasaulis juda į priekį ir Europa neturėtų likti nuo šalyje. Manau, kad mes visi esame atsakingi už tai, kad būtų priimti sprendimai. Jau labai daug atlikta techninio darbo ir aš manau, kad dabar mes e, turime pateikti teisinę bazę, kuri suteiktų labai veiksmingą priemonę ir kuri galėtų prisidėti prie mūsų konkurencingumo pasaulinėme kontekste. E, taigi, e, techninė kompetencija mūsų jau yra patvirtinta, reikia galvoti apie teisinį e, aspektą. Ir mes esame ir ateityje pasirengę jums sutikti teikti bet kokią specializuotą pagalbą, o jeigu turėsite klausimų, tai aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė Batistelė. Tai iš tiesų buvo labai išsamus pristatymas. Penki kolegos nori pasisakyti. Aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį, kad bendros diskusijos vyks mūsų renginio pabaigoje. Dabar galime užduoti klausimą ponui Batistelį tik tai dėl to, kad jis turi anksčiau išvykti. Pradėsiu nuo kolegos Saros, prašau. Köszönöm eh, eh, az Európai Szabadalmi Hatóság elnökének. Ah, Dėkuoju Jums. Dėkuoju Europos patentų eh, tarnybos pirmininkui už labai išsamų pristatymą ir džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote taip išsamei. Man tai buvo labai įdomu, kadangi aš rengiu pranešimą pramonės komitete. Ir mano parengtas dokumentas bus pridėtas prie panoro apkai pranešimo. Veiksmingumo aspektas yra labai svarbus. Mes norime, kad nauja sistema būtų geresnė nei egzistuojanti. Mums reikia bendros patentinės apsaugos sistemos. Ir turime sukurti paprastą ir greitai veikiančią sistemą. Tokią sistemą, kuri galėtų mums uh, skatinti konkurenciją ir inovacijas. Aš nenoriu ilgai kalbėti, noriu tik tai pasakyti, kad pastaruoju metu mes pastebėjome, kad patentų išduodama vis mažiau. Tai kelia nerimą ir mes turime šią problemą kažkaip spręsti. Mūsų svečias ką tik kalbėjo kad, apie tai, kad nacionalinės įstaigos dažnai e, suranda savo argumentų išdu, patinų išduoti arba neišduoti. Ir tai yra natūralu, kad valstybės narės visuomet turi savo argumentų. Ir jeigu taryba nepatvirtins šio dokumento, aš asmeniškai kreipsiuos ją ir klausiu, ar jai netrodo, kad reikėtų daugiau lėšų skirti e, e, patentų tarnybai. Dėkoju kolega Masi. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tokį išsamų pasisakymą. Jūs esate ekspertas ir mes esame dėkingi Jums už Jūsų nuomonę. Nes Jūsų pateikta nuomonė leidžia mums visiems pagilinti mūsų e, žinias. Mes iš tikrųjų nesame procesinės teisės ekspertai. Esame parlamento nariai. Ir mano klausimas būtų štai koks. Jūs pasakėte, kad šiuo metu mums reikia žengti svarbų žingsnį, kad padėtume mažom ar minutiniam įmonėm ir kad sumažintume e, inovacijoms e, kurti reikalingas sąnaudas. Jūs apie tai kalbėjote. Ir šiame kontekste aš norėčiau pateikti Jums savo klausimą. Ar Jums netrodo, kad atsižvelgiant į tai, jog dauguma žmonių Europoje, netgi valstybių, mano, jog jos yra išstumtos į užribį. Taigi, ar neatrodytų jums, tai yra patentų ekspertams, jog būtų paprasčiau turėti mums vieną bendrą kalbą, kurią galima būtų rengti visą dokumentaciją. Ir aš nebijau, kad mes galėtume ir Šiaurės Korėją susitarti ir su kitomis šalimis, nors Ispanija, aišku, tai ne visai tiks. A? Dėkoju toliau kolegė Vikstrom, dėkoju ponė pirmininkė. Taip, iš tiesų mes dabar nagrinėjame labai svarbų ir labai išsamų, labai sudėtingą klausimą, todėl norėčiau padėkoti mūsų pirmajam pranešėjui už visą jo suteiktą informaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į du man labai svarbius aspektus, bet žinau, kad tie klausimai kelia nerimą ir kitiems mano kolegams. Iš tiesų yra taip, kad smulkmenose slypi didžiausias pavojus. Ir aš norėčiau koncentruotis į diskusijas dėl straipsnių nuo šeštojo iki devintojo ir jų turinį. Ir norėčiau paklausti, ar tie straipsniai reiškia, atsiprašau, tai yra 69 straipsnis, ar, ar tai reiškia, kad galima užginčyti e, Europos teisingumo teisme. Bent jau man taip atrodo šita formuluotė. Todėl norėčiau e, paklausti Europos patentų biuro, ar tikrai taip yra. Jeigu, pavyzdžiui, šitos nuostatos nebebūtų reglamente, kaip jūs tuomet vertintumėte situaciją. Toliau kitas klausimas susijęs su mokesčiais, e, su teismo proceso mokesčiais. Kokio dydžio galėtų būti tie mokesčiai, ar yra kažkoks progresyvus skaičiavimas, ar yra kažkokia sistema, pagal kurią skaičiuojami tie mokesčiai, ar e, mokesčio, mokesčio dydis priklauso nuo to teisminio ginčio vertės, jeigu taip galima pasakyti. Galbūt galima e, iš viso net neprieiti iki teismo. E, tačiau ar nebus tada galima. E, e, Vėlgi tai užginčyti teisme, jeigu, jeigu kažkas nenorės mokėti mokesčių, teisminių mokesčių. Tai yra tokie klausimai, kurie aktualūs mano šalyje. E, Manau, kad mes einame teisingą linkmę o, ir lauksiu atsakymų į mano klausimus. Dėkuoju toliau, ponė Lichtenberger. Dėkuoju, ponė kolegė, jau užbėgo už akių mano klausimui. Iš tiesų, mes kalbame apie europinį patentą ar ES patentą ir tai yra. E, tarsi. Ir tuomet tai tada iškyla e, tarsi įgyvendinimo strategijos ir jurisdikcijos klausimai ir tie klausimai tampa labai sudėtingi. Ir kalbant apie kaštus, teisminio ginčio kaštus, ypač kai kalba, kai kalba eina apie smulkės ir vidutinės įmonės, tai tuomet tas kaštų klausimas yra tikrai labai aktualus, nes mes bandome smulkiuosius apsaugoti nuo stambiųjų, nes pastaruoju metu buvo tokių nemalonių pavyzdžių. Taigi, kokie būtų jūsų vertinimai, kokios galėtų būti, kokie galėtų būti kaštai teisminio proceso? bilinėjimosi kašto ir kokia e, kokia yra praktika, kokia yra situacija su prieinamumu prie tų teismų. Nežinau, ar, ar visi šitie klausimai yra adresuojami teisingam e, adresatui. Mes dar grįšime prie šitos temos, sako ponė Lichtenberger, bet kadangi buvo užsiminta, uh, apie kaštų mažinimus, tai aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad e, pirmasis prelegentas tiesiog pasakytų, ką jis mano, nes e, tą patį klausimą bus galima užduoti ir kitiems prelegentams. Dėkoju, sako pirmininkas, ponia Batiselė. Atsiprašau, ponia Kastelijų dar. Euh, Dėkoju, ponia pirmininkė. Mūsų pirmasis svečias ilgai kalbėjo ir aš norėčiau jam pateikti klausimą. Štai tokį. Aš norėčiau paklausti apie ryšį tarp Europos patentų tarnybos ir ES teisės aktų, kadangi mes sukūrėme šią, mes kūrėme, kūrėme Europos patentą, patentą bendrą sistemą ir jis yra pritaikytas prie ES sąrangos ir prie teisės aktų. Tai reiškia, kad jis turėtų tikti mūsų keliamus reikalavimus ir tai nereiškia, kad jam bus, patentams bus taikomas šis reglamentas, kuomenės rengiame, bet ir kiti ES teisės aktai, įskaitant ir sprendimus, kuriuos mes galime nuspręsti priimti tokiais klausimais, pavyzdžiui, kaip e, moralumas, pagrindinės teisės ir kitais klausimais, kurie yra, gali būti susiję su išradimu patentabilumu. Šie klausimai yra labai aktualūs. Ir mes Europos parlamentas, norime, kad būtų labai aiškiai apibriežta, kas, paten, kas gali būti patentabilu. Ši, šis klausimas yra be abejo labai didelės apimties ir jis yra beje susijęs ir su trečiosiomis šalimis, ne vien su Europos Sąjunga. Dėkuoju dabar žodis ponui Batisteliu. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs patikite man šios klausimus, kurie nėra labai paprasti ir aš pasitengsiu juos atsakyti. Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo paskutinio klausimo. Aš manau, kad reikia šiek tiek atsigręžti atgal prisiminti, arba prisiminti tai, kas vyko praeitėje. Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė 80-ame dešimtmetyje tuomet jos nesugebėjo susitarti dėl bendrosios sistemos, suteikti atsakomybę už patentų išdavimą tarp vyriausybiniai įstaigai. Ir todėl buvo sukurta sutartis, kurioje yra išdėstytos taisyklės, principai, kuriais e, vadovaujantis išduodamas yra patentas. Paaiškėjo, kad e, valstybės narėse susidarė Taip išėjo, kad šią sutartį pasirašė šalis, kurios daugiausia yra ES šalis. Mūsų šią sutartį pasirašysios ES valstybės narės turi laikytis jos nuostatų ir turi. Ir todėl mes Europos patentų tarnyboje taip pat turime laikytis šių nuostatų. Pavyzdžiui, biotechnologijų srityje ES priima direktyvą dėl bio, biologinių technologijų ir mūsų tarnyba buvo viena iš pirmųjų įstaigų, kuri pradėjo taikyti pozityvesias teigiamas teisės. Tai yra, kad mes pradėjome taikyti šios direktyvos nuostatas dar prieš valstybės narėms perkelus ją į savo nacionalinius teisynus. Kai yra nustatomos kokios nors taisyklės, e, e, bet kokioje srityje mūsų valstybės narės, tai yra ir jūsų valstybės narės, privalo laikytis ES priimtus, priimtus sprendimų ir jų turi laikytis ir patentų tarnyba. ES teisės aktai susijęs su moralumu, su ir apskritai su visais ES e, galiojančiais teisės aktais, tai visi ES teisės aktai yra nuostatos, kurių turi laikytis patentų tarnyba. Tokia yra realybė. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų peržengti e, per tam tikrą barjerą, nepamiršti, nepamiršti kokia yra tikrovė. Europos patentų tarnyba yra priemonė, kuri viena vertus leidžia Europos ekonomikai naudotis geriausiais pasaulyje patentais ir antra vertus uh, Mes stipriname ES įtaką visame pasaulyje patentų apsaugos srityje. Mūsų konvencijoje yra labai aiškiai pasakyta, kad mes, kad mes Mes gerbėme visus programinės įtangos, e, e, įrangos ypatumus. Mes užduodame patentą ir po to valstybė narė yra atsakinga už tai, kad šio, pagal šitą patentą sutiktos teisės būtų tinkamai taikomos. Ir tuomet valstybės narės yra atsakingos už tai, ar laikomas yra ES teisės normų. Problema yra ta, kad Viskas lieka nacionalinėme e, lygyje. Ir siekis sukurti Europos patentų teismą yra siekis, kuris peržengia valstybių narių teritorijas. Ir tai būtų teismas, kuris peržengtų ir nacionalinės e, jurisdikcijas. Ir tuomet būtų sukurta bendra bendrijos e, teisminė sistema. Jūs taip pat klausite, apie šio teismo veiklos finansavimą ir e, tai, kiek mok, e, teks mokėti už šio teismo, kokios bus šio teismo išlaidos. Na, jūs turėsite priimti sprendimą šiuo klausimu. Jūs spręsite, e, kokias jam suteikti teisės, jūs spręsite ir kitus klausimus. Europos patentų tarnyba negali tokiais klausimais turėti savo nuomonės. Aš manau, kad šį teismą reikėtų finansuoti taip, kad uh, jis galėtų veikti, o visi, kam reikia, galėtų uh, jį kreiptis paprastai ir neįtin brangiai. Toliau, kalbinis režimas. Aš galiu tik tai jums vėl priminti, kokia yra realybė. Jau daugiau nei 30 metų mes veikiame trimis kalbomis. Ir, tai veikia, ir mūsų sistema veikia gan gerai, ji yra veiksminga ir nekelia jokių problemų mūsų klientams. Tai yra uh, Europos uh, verslininkams. Nemažai tyrimų ir studijų tai patvirtina. Na, aš asmeniškai manau, kad uh, kad dar galima būtų kažką padaryti, kad būtų palengvintas mažų ir vidutinių įmonių e, gyvenimas. Nes, pavyzdžiui, jeigu kokia nors stambi didelė tarptautinė bendrovė e, teikia paraišką, e, turi teikti paraišką angliškai, jei tai yra kur kas lengviau padaryti nei mažai mažą įmonę. Todėl aš manau, kad vertimo išlaidų kompensavimas turėtų būti skirtas pirmiausia mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai sumažintų bendras e, sistemos išlaidas ir manau, kad e, kompensacijų tarifai turėtų būti taip pat ne. E, vertimo tarifai turėtų būti nedideli. Toliau, lėšų paskirstimas mokesčių iš už skirtų lėšų paskirstimas. Aš manau, kad 50 procentų lėšų turi būti skirta valstybėms narėms. Ir valstybės narės galėtų naudoti šias lėšas inovacijų politikai skatinti nereikėtų pravagyti šių lėšų. Taigi šios lėšos turėtų būti pritaikytos tam, kad būtų įgyvendintos priemonės skirtos inovacijoms Europoje skatinti. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad a, tai nėra koks nors mokestis. Tai yra mokestis, kuris yra imamas už suteiktą pamogą ir aš manau, kad ekonomiškai būtų pratinga, pratinga panaudoti šias lėšas inovacijoms skatinti. Toliau Europos patentų tarnyba laikosi biudžeto balanso principo ir mes patys save finansuojame. Tai visiškai yra įmanoma. Toliau. Europos patentų tarnyba negali uh, spręsti, kiek lėšų turi sugrįžti valstybėms narėms. Apie tai turėsite spręsti jūs. Tai tiek, ponio pirmininkė, ponios ir ponio, aš tikiuosi, kad aš sugebėjau sakyti jūsų klausimus. Dėkoju, ponia Batisteli. Pereikime prie kito pranešimo. Čia pranešėjas yra ponas Stephen Jones. Jis yra įmonės Baker McKenzie partneris ir jisai specializuojasi patentų srityje ir yra patentų grupės pirmininkas. Taigi prašau, ponė Jones, jums teikiamas žodis. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane į savo posėdį. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad aš atvykau čia tam, kad išsakyčiau savo asmeninę nuomonę E, tuo klausimu, kurį jūs šiandien nagrinėjate ir tai, apie ką aš šiandien kalbėsiu, nebus, nebūtinai atspindi mano kompanijos ar jos klientų nuomonę, nespindi tai, ko gero, ir tų organizacijų e, veikiančių intelektinės nusavybės rytyje, kurioms aš priklausau. Tačiau, e, nepaisant to, kad aš perskaičiau kai kuriuos šių organizacijų parinktos dokumentus. Aš Jums pateiksiu šiandien gan balans, subalansuotą požiūrį. Aš norėčiau pasakyti, kad aš pradėjau dirbti intelektinės nusavybės e, srityje 1978 metais. Tai buvo metai, kai įsigaliojo Europos patento konvencija ir tuomet turėjo dar taip pat įsigalioti bendrijos patento konvencija, tačiau, kaip žinia, taip neįvyko. Taigi per visą savo karjerą aš girdžiu diskusijas apie bendrąją patentų sistemą e, Europoje. Ir panašu, kad dabar ją sukurti bus paprasčiau nei kada nors per praėjusius e, tris dešimtmečius. Aš asmeniškai visiškai ne, nebejoju, kad bendros sistemos sukūrimas, e, kuri leistų išduoti patentus ir taikyti patentų sutektas teisės, bus labai naudinga visai Europos pramoniai. Ir tai tie žingsniai, kurie, kurie buvo žengti per pastruosius du dešimtmečius, yra sveikintinė. Aš šiandien norėčiau pakalbėti apie tuos dar sunkumus, kuriuos reikia išvengti tam, kad naujoji sistema veiktų kuo veiksmingiau. Tačiau tai nereiškia, kad aš manau, kad egzistuoja vien sunkumai. Ne, aš manau, kad ši sistema gali būti labai naudinga. Jūs paprašėte, kad aš pakomentuočiau, e, pakalbėčiau apie tai, ką reiškia bendroji patentinė apsauga ir e, su kokiais sunkumais jį būtų susijusi. Nu, akivaizdu, kad ši sistema būtų naudingesnė nei dabartinė e, situacija. Dabartinė patentų uždavimo ir jų teisų gynimo sistema sukuria daugybę problemų naudotojams, kad ir nesvarbu, ar tai būtų didelės korporacijos ar, ar mažos vidutinės įmonės. Mes, tačiau mes visi žinome, kad kalbėti apie didelę sistemą yra lengva, tačiau velnės lepiasi detalėse. Ir reikia išvengti visomis išgalimis, reikia vengti visomis išgalimis to, kad naujo sistema būtų nenaudinga visiems naudotojams arba jų grupėje, arba kad tai būtų tokia sistema, kurio, kuria negalėtų niekas pasitikėti. Europos patentų konvencija yra pasirašiusios šalis, kurios neįeina ne į Europos Sąjungą. O mes kalbame apie tai, kad būtina sukurti bendrą patentinės apsaugos sistemą, kurioje galėtų dalyvauti visos ES valstybės narės. Tai reiškia, kad Jei šis pasiūlymas bus patvirtintas, tuomet bus e, sukurtos dvi skirtingos sistemos. Viena bus ta, kuri bus taikoma valstybėms narėms ir kita, ta, kurioms bus taikoma ankstesnė pagal konvenciją galiojanti sistema. Be to, pagal šį pasiūlymą yra siūloma yra sukurti ir bendrąjį patentų teismą. Uh, Pagrindiniai sunkumai kyla, kai bandoma gyvendinti e, patentų suteiktas teisės. Patentai yra labai e, galinga intelektinės nusavybės forma, kadangi jų kūrė monopolius. Ir labai svarbu yra, kad, e, kad kad išradėjai turėtų teisę apginti savo išradimus. Tačiau kartais patentai yra užduodami tuomet, kai patentų savininkų monopolija yra nepateisinama. Ir tuomet reikėtų kelti klausimą, ar toks patentas uh, iš tikrųjų turi teisę galioti. Todėl turime kalbėti apie patentų kokybę ir jų išdavimo proceso veiksmingumą. Šie klausimai yra aktualūs visame pasaulyje. Bet kokia patentų teisų gynimo sistema turėtų būti pagrįsta patento kokybė. Dažnai yra išsakomas nerimas dėl to, kad kai kur, pavyzdžiui, teismų procedūros gali būti palankios patento savininkams ir tuomet, e, ir tuomet yra taikomi draudimai, kurie neturėtų būti taikomi. Pagrindinis e, sunkumas yra tinkamai išspręsti patentų galiojimo e, klausimą, taip kad jis neiškreiptų situacijos e, e, tarp patentų savininkų ir trečių e, šalių. Anglijos teisininkai puikiai supranta šią problemą, bet ji yra aktuali ir kitose valstybėse narėse. patento savininko mono, monopolio teisė paprastai tampa akivaizdi, kai jis bando pasinaudoti savo e, teisėmis. Ir mes suprantame, kad ir kiek būtų stengtamasi išduoti kuo geresnius patentus, visuomet bus tokių patentų, kurie nėra labai aukštos kokybės. Ir detaliai apie tai aš negalėsiu šiandien kalbėti, tačiau e, jau įmamas yra tarptautinių pastangų, pavyzdžiui, tokių kaip patentų persekiojimo greitkelis, kuris yra skirtas tam, kad būtų sumažintas paraiškų, neišnagrinėtų paraiškų kalnas. Junktinėse valstijose, pavyzdžiui, egzistuoja vadinamieji patentų troliai. Tai yra tai ir traliavim. Yra e, patentų e, troliai, kurie ieško, kur galima būtų palankiausiamis sąlygomis iškelti e, bylą. Ir kartais teismo kolegijos sudėtis gali būti uh, taip pat svarbi. Būtų tikrai nebageidautina sukurti sistemą, kurioje vadinamasis forum shopping, tai yra e, teisė rink, e, rinktis, kur kelti bylą, e, bylą, būtų įtvirtintas. Tai yra dar vienas sunkumas, reikės, sunkumas kurį reikės spręsti nagrinėjant šį pranešimą. Dar vienas iššūkis, kuriant taip vadinamą bendrąją patentinės apsaugos sistemą, yra e, veiksmingiau naudotis e, turimais ištekliais visoje Europos Sąjungoje. Ir šios sistemos tikslas turėtų būti padidinti visų žmonių prieigą prie šios sistemos. Be to, e, reikėtų vengti didesnių kaštų, didesnių išlaidų ir teisinio neiškumo. Tais atvejais, kai uh, kyla ginčios tarp uh, mažų ir vidutinių įmonių, tai yra itin aktualu. Be to reikia užtikrinti, kad teismas būtų teikiamai administruojamas ir kad jo, nu, jo, jo nutarsis būtų tinkamai gyveninamas visur. Patentų sistemos pagrindinės tikslas yra skatinti naujoves ir novatoriškumą. Šis pasiūlymas sukurtų privalomą bendros patentės apsaugos sistemą, kuri būtų uh, privaloma visiems. Mes jau uh, turime precedentų iš Europos patentų tarnybos veiklos ir aš tą prisimenu. Kai tik, tai, kai tik pradėjo veikti patentų tarnybą, Nemažai patentų savininkų ar pareiškėjų nepasitikėjo šią sistemą ir todėl jie naudojosi nacionalinėmis sistemomis e, arba lygiai greičiai, arba e, su euro, europinė procedūra, arba pasirinkdavo, jie tiesiog pasirinkdavo nacionalinę procedūrą. Ir kai bus e, net ir dabar pareiškėjai gali pasirinkti naudoti vien nacionalinę sistemą. Tačiau mes žinome, kad Europos patentų sistema vis labiau yra pasitikima. Ir manau, kad reikėtų nustatyti perinamai laikotarpį, pakankamai ilgą perinamai laikotarpį, tam, kad pareiškėjai ir naudotojai būtų paraginti kreiptis į uh, Europinę sistemą. Aš taip pat manau, kad bendroji patentinės apsaugos sistema neturėtų būti ekskluzivi. Jungtinė karalystė e, neseniai e, sukūrė viet, e, vietinės teismų kolegijas, kurios gali nagrinėti su patinti susijusius ginčius. Kai ES imasi kokiu nors veiksmu, visuomet iškyla kalbų problema. Aš puikiai apie tai žinau, sėdėdamas ir jaučiu tiesiog, sėdėdamas čia, nes matau daugybę vertėjų, kurie sėdi kabinose ir veršia mano pasisakymą. Be abejo, kalbi, kalbiniai barjerai buvo vienas iš didžiausių iššūkių siekiant sukurti bendrą patentinės apsaugos sistemą per pastarosius 30 mečius. Kalba yra labai svarbus veiksnys ir patentų paraiškų ir aprašymų vertimas yra labai sudėtingas dalykas. Ir prie šio sunkumo dar prisideda tai, kad skiriasi nacionaliniai e, teisės aktai. Aš rengiau e, vadovą e, Junktinėje karalystėje skirtą patentų naudotojams. Ir tenai buvo vienas skirius skirtas vertimui. Ir tenai aš kalbėjau apie sunkumus, su kuriais yra susidurima rengiant e, patentus viena kalba, o patent, patentų tarnyba veikia trimis kalbomis. Labai lengva yra pasakyti, kad šis problema yra tokia sudėtinga, kad jos neįmanoma įspręsti. Arba, kad e, galima būtų teikti, kad visus dokumentus galima būtų renkti angliškai, nes man taip būtų patogiau, nors aš puikiai suprantu, kad tai pažeistų kitų valstybių narių interesus. Man atrodo, kad trijų kalbų režimas, kurį taiko šiuo metu Europos patentų tarnyba, yra geras kompromisas. Ypač patentinių teisų apsaugos ir gynimo srityje. Jau sukaupta yra nemažai patirties ir precedentų šioje srityje. Europos patentų konvencija yra pagrindinės teisės aktas tačiau nėra bendro teisės akto skirto patentinių teisų pažeidimams. Bet kokia bendra sistema turėtų būti e, skirta tam, kad e, turi būti sukurta taip, kad ją galima būtų peržiūrėti ir kad e, į šią peržiūrą galėtų, būti, galėtų įsitraukti ir teisingumo teismas. Ir manau, kad nereikėtų visų normų išdėstyti ES teisės aktuose, tai tik tai apsunkintų viską. Aš manau, kad taip, ką kalbėjo panas Bastitelė, tai yra apie tai, kad e, Europos Teisingumo teismas išsakė savo nuomonę dėl biotechnologijų, yra vienas iš to pavyzdžių. Ir kiek aš suprantu, Pagal šį pasiūlymą neketinama yra nulatos kreiptis į Teisingumo teismą kaip paskutinį išaiškinimo instituciją. Bendra patentų uždavimo ir gynimo sistema sustiprintų konkurencingumą Europoje ir taip pat sukurtų veiksmingą ginčių nagrinėjimo sistemą. Jau seniai tokios sistemos reikėjo, nepaisant to, kad per pastaruosius metus jau padaryta nemažai pažangos, pirmiausia dėl to, kad e, tie asmenys, kurie e, rengė ir šį pasiūlymą, labai daug dirbo. Reikia žengti į priekį. Kaip jau buvo šiandien pasakyta, mes labai ilgai laukiame šio e, dokumento ir aš galėčiau perfrazuoti Ameri Amerikos poetą Longfellow. Būtų geriau, jeigu mes dabar padarytume tai, ką reikia daryti, uh, užuot laukę ateities, tam, kad galėtume paaiškinti, kodėl dabar tokie mūsų žingsniai buvo neteisingi. Dėkoju, klausimus paliksime pabaigai, nes kitaip mums labai pritrūks laiko. Taigi dabar norėčiau pasveikinti pana daktarą Tomas Künin. Daugelis iš mūsų daugeliu iš mūsų pasisekė dalyvauti teismo posėdžiuose e, Düsseldorfe, kuriems jūs vadovavote. Taigi labai džiaugiamės jūs matydami čia. Ir jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano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 fast gesagt, so ist das mit den Softwarepatenten. E, norėjau beveik sakyti, taip ir būna su patentais programiniai įrangai. Na. Er versucht's noch. Buvo išsakystas toksai pasiūlymas sekretariato, kad galbūt dabar suteiksime žodį ponui Veron, per tą laiką bus sutvarkyta technika ir tada suteiksime žodį ponui Kiūnen. Taigi norėčiau paprašyti pono Veron pasisakyti, o per tą laiką tikriausiai bus tvarkyta technika. Dėkuoju. E, pirmininkė, užklupote mane šiek tiek netikėtai, bet e, jeigu esi advokatas, tai turi būti pasiruošęs bet kada sureaguoti. Taigi, aš kalbėsiu kaip praktikas ir kaip advokatas, kuris jau daugybę metų užsima e, bilinėjimosi patentų sitie klausimais. Ir taip pat norėčiau pagalvoti, papasakoti Jums e, apie tai, ką mes galvojame apie tarptautinę teiseną patentų srityje, nes e, daug metų apie tai kalbama, mes turėjome išstudijuoti visas pasiūlymus, taip pat žinome, kad pavyzdžiui egzistuoja Briuselio konvencija, kuri uh, jau tapo teisės aktu, e, keliant e, bylose dėl patentų Europoje. E, mes dirbame kartu su kolegomis, kurie ir įkūrėme Europos patentų teisininkų advokato asociaciją su kolegomis. Ir aš norėjau pasakyti, kad jūs tarsi palaiminote mūsų uh, tą asociaciją, nes dalyvavote pirmajame posėdė 2001 metais. Mes e, siekiame e, vienodinti savo praktiką ir siekiame suburti teisėjus, kurie specializuojasi patentų srityje iš skirtingų valstybių Venecijos e, forumas toks veikia šiam tikslui ir kiekvienais metais vyksta forumas, atvyksta teisėjai iš visos Europos ir jie derina savo praktiką susijusią su patentais, moralinė ir finansinė parama atkeliauja iš Europos patentų biuro tiems e, forumo susitikimams. Aš dar noriu pasakyti, kad e, Mes e, labai daug e, dėmesio skiriame ponios Froilingen pasiūlymams, e, džiaugiamės jos entuzijazmu, atkaklumu ir ryštu, teikiant pasiūlymus ir mes iš tikrųjų visuomet išgirstame šios labai naudingų dalykų. Mes Dabar susidurėme su uh, didelėmis problemomis, kalbos problemomis, bet apie tai nekalbėsiu, ir teisenos sistemos problema. Uh, teisenos sistemos problema yra tokia. Dabar, jeigu turi Europos patentą, kuris e, apima skirtingas Europos valstybės ir jeigu, pavyzdžiui, nukenti nuo klastojimo, gali pradėti keletą bylų skirtingose valstybėse narėse. Sakau, gali, galite, bet tai nėra privaloma. Jeigu pažeidėjas e, nustatomas vienoje iš Europos valstybių, Vokietijoje, Niderlanduose, tai tuomet galima e, kreiptis į pažeidėjo šalies teismą ir sprendimas e, priima sprendimą E, ir e, būtent kovojama su, e, pavyzdžiui, klastojimu vietoje iškart. Priima sprendimas nutraukti tokią praktiką visoje Europoje. Bet pavyzdžiui, jeigu klastotojas yra Kinijoje, tai tuomet tikriausiai reikėtų kreiptis į e, keletą Europos e, šalių teismus, jeigu paplitę gaminiai yra visoje Europoje. E, pasakysiu, kad mes mm, surinkome tam tikros informacijos šiuo klausimu ir matome, kad iš šimto bylų E, iškeliamų Europoje, tik tai pavyzdžiui 10 nagrinėjimas kelios dviejose teismuose ir tik tai dvi e, daugiau kaip dviejose teismuose. Taigi e, matome, kad pasiūlymai įvesti naujoves gal nelabai būtų veiksmingi. Kitas e, dalykas - nėra teisenos e, suderinimo ir taip pat nėra vienodos praktikos tarp e, valstybių narių. Pavyzdžiui, vokiečiai savo teiseną taiko, Niderlandai savo ir skirtingai yra taikomos net nuostatos Europos patentų konvencijos ir gali būti, kad patentui priimamas e, skirti, e, skirtingas sprendimas e, skirtingose šalyse. Pernai buvo toks atvejs byla dėl kontaktinių lešių mm, buvo priimti skirtingi sprendimai. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad išradimas nebuvo pakankamai uh, aiškiai apibrieštas, e, buvo e, atmesta byla, taip pat Vokietijoje panašiai buvo motyvuojama, o Prancūzijoje teismas e, pripažino, kad išradimas iš tikrųjų yra naujas ir kad buvo nustatytas klastojimo aktas. Tai nėra galbūt patenkinamas sprendimas, bet reikia suprasti, kad įmonės yra įpratę gyventi tokioje situacijoje ir jos, galima pasakyti, nesumeta visų kiaušinių į vieną krepšį, išsklaido riziką, kitaip tariant. Ir e, pavyzdžiui, e, dažnai e, svarbus įmoniai gaminys ar išradimas yra saugomas skirtingų patentų, o ne Europos patentų, kad nebūtų jis anuliuotas visoje Europoje. Ir mes norime, kad būtų tam tikra teiseno sistema įvesta. Mes suprantame, kad tai labai rimtas sveikintinas tikslas, nes kūrėme e, problemos, kuri neturėtų atitikmens. Pirmą kartą ES, Europos istorijoje teisena e, būtų susijusi su tam tikrais konkrečiais dalykais, kitose srityse to nėra. E, E, tai būtų bylos tarp e, fizinių asmenų. Dabar, pavyzdžiui, Teisingumo teismas e, niekuomet pats nenagrinėja bylų, jį tik tai yra išaiškinimui nukreipiami mm, sprendimai. Taigi būtų uh, įvesta galimybė bilinėtis uh, privatiems asmenims, tai būtų labai specializuoti teismai, techninė prasme, nes e, patentų teisė nėra pati lengviausia teisės sritis. Taip pat dar reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, e, reikėtų bendros teisinės sistemos. Šiuo metu Europos patentų konvencija numato tam tikras taisyklės, bet klastojimo atvejai nuostatos yra nepakankamai e, vien, nevienodai apibrieštos, nepakankamai apibrieštos. E, e, advokatai, užsimantis patentais, labai didžiuotųsi tų, jeigu jiems tektų pirmiesiems taikyti šią sistemą. Iš medicinos praktikos žinome, kad kai pradedama, kai, kai daroma naujo tipo operacija, nebūtinai ji bus sėkminga. Reikia e, įgyti tam tikros patirties, kad operacija būtų e, sėkminga. Mes esame pasirengę būti tarsi bandomaisiais triušiais tos sistemos, bet yra trys dalykai, kurie kelia mums susirūpinimą. E, Pirmoji sritis yra susijusi su teisėjų patirtimi. Jeigu man e, leisite e, vėl grįžti prie tos chirurgų, chirurgų pavyzdžio, tai pasakysiu, kad teisėjai gali būti vadinami e, patentų chirurgais ir chirurginė operacija yra tuo sėkmingesnė, kuo labiau patyręs yra chirurgas. Jeigu jis buvo atlikęs daug operacijų iki tol, tai didesnė tikimybė, kad ir e, nauja operacija baigs, e, baigsi sėkmingai. Ta pati galima pasakyti ir apie teisėjus užsimančius e, patentų bylomis. Patyrę e, teisėjai e, gali priimti geresnį sprendimą negu um, be patirties. Tikriausiai chirurgai jūs rinktumėtės uh, kur kas labiau patyrusi. Ir mm, negu kad uh, rink, nenorėtumėt chirurgo rinktis, kuris pirmą kartą darys operaciją. Taigi uh, tai yra ir mūsų problema. E, sistema dabar yra aptarinėjama ir niekas negali užtikrinti, kad teisėjai naujoje sistemoje bus tikrai patyrę. Tai patyrę kaip, kad dabartinėje sistemoje, nes dabar kiekviena valstybė, kuri dalyvaus sistemoje, gali pareikalauti, kad būtų e, kažkokie tai paskirstimai vietos e, būtų padaryti, jeigu e, valstybė atitinkama neturi patirties. mums e, kelia susirūpinimą e, tai, kad nebūtinai bus pakankamai griežti nustatyti patirties ir kompetencijos reikalavimai. Ir didelės įmonės e, žiūrės į šią problemą, nes chirurgo patirtis yra svarbiausias dalykas ir jeigu nebus sukurta sistema, kuri tikrai patvirtintų, kad teisėjai yra labai e, patyrę, tai jie tikrai nesukoncentruos visos rizikos, nesumes visų kiaušinių į vieną krepšį ir, ir toliau e, kreipsis dėl nacionalinių patentų ir kreipsis ir toliau į nacionalinės teisės sistemas. E, antras susirūpinimo dalykas yra toks, ar iš tikrųjų būtinai e, Reikia, kad Europos teisena, kurią kursime, e, turėtų išskirtinę kompetenciją e, visais patentų bylų klausimais. Nepamirškime, kad maždaug 90 procentų e, patentų bylų yra susiję su vienos valstybės piliečiais ir nebūtinai reikia E, panaudoti visą tą kūriamą aparatą, kad būtų galima tokius teisinius ginčius išspręsti. E, mes galvojame, kad reikėtų numatyti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kuris leistų išbandyti naują sistemą, reiktų e, konkuruojančias, taip sakant, kompetencijas sukurti su nacionalinė sistema, leisti tai nacionalinė sistema irgi veikti. Reikia E, taip, galvo, taip pat nesukurti sistemos, kur būtų e, sukurta per nelyg daug e, lygių jurisdikcijos teisinos, pavyzdžiui, vietos, centrinis ir dar vienas kasacinis lygmuo, tai būtų Europos teisingumo teismas. Mes manome, kad mes kalbame pirmiausia apie techninius dalykus Ir jeigu kalbame apie europinę tvarką, yra nepageidautina, kad ne specialistas teisėjas tartų tą paskutinį žodį dėl e, patentų bylų. Ir dar vienas dalykas, mums reikia e, aiškios teisinės sistemos. Uh, E, pavyzdžiui, žmogus man gali pasakyti, aš noriu e, tiek ir tiek milijonų eurų skirti naujam produktui savo e, mm, fabrike. Ar aš galiu Ar aš galiu tą daryti e, dėl to, kad jau konkurentas turi panašų e, patentą? Reikia, kad būtų tam žmogui duotas aiškus atsakymas. Aš noriu baigdamas dar pasakyti, kad mes turime panaudoti visas pastangas ir siekti užtikrinti, kad nauja sistema tikrai būtų aiški. Ir e, būtent toks ir yra man svarbiausias dalykas. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir už tai, kad jūs pasisakėte ne jums numatytų laiku. Kaip matote, dabar jau technika veikia, o kadangi ponas daktaras Kiūne atsakingas kaip tik už tą chirurginę dalį, jeigu taip galima pasakyti, tai jam suteikčiau dabar žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, jeigu užduosime klausimą, kaip turėtų atrodyti naujasis patentų teismas, tai visų pirma tikriausiai padėtų tokia mintis ar pamastymas apie tai, ką turėtų tas teismas, kokia turėtų būti jo, jo užduotis, ar jis. E, ar jis turėtų užtikrinti patentų sistemos veikimą ir numatyti atitinkamą jurisdikciją. Iš tiesų, e, atsakymas būna toksai, kad jurisdikcija čia dažnai vaidina e, šalutinį vaidmenį, tačiau man netrodo kitaip. Patentas dažnai sukelia daugelį kaštų, jeigu jo, negalima, e, jeigu jo negali tinkamai panaudoti patento turėtojas. Ir man atrodo, kad yra trys esminiai dalykai, trys esminiai uždaviniai, kuriuos at, turėtų atlikti tas patentų teismas. Visų pirma, su didelė kompetencija tas teismas turėtų nuspręsti, kad priimti sprendimus, kurie e, e, kurie padėtų patento turėtojui, kuris investavo daug pinigų ir, žodžiu, e, padėtų tam patento turėtojui e, apsaugoti jo teises. Toliau kitas aspektas yra atsakovas e, taip pat turėtų būti tikras dėl teisinės sistemos. Toliau antras esminis dalykas yra proceso greitumas ir e, pirminės instancijos greita veikla. Dažnai yra sakoma tokia frazė, tik greita teisė yra gera teisė ir abiems ginčio šalims iš tiesų turėtų būti užtikrinta teisinė apsauga ir greitas atsakymas. Ir paskutinis aspektas yra tas, kad reikia priimti sprendimą dėl tam tikros skaičiaus pažeidimų Europoje. Ir dabar situacija yra kitokia negu prieš, pažiūrėjau, 15 metų. Mes turime e, sudėtingus procesus, sudėtingą e, techniką, sudėtingus tekstus ir mes kalbame apie mažiausiai 1500 e, patentų pažeidimų per metus. Visus tuos pažeidimus turėtų nagrinėti e, naujasis patentų teismas ir jis turėtų sprendimus priimti ne po 10 ar 15 metų, bet iš karto. Tai yra, jis turėtų užtikrinti, kad ta sistema pradėtų veikti iš karto. Esminis klausimas yra, kaip to pasiekti man atrodo, reiktų remtis dabar egzistuojančiamis teis, e, teismų sistemomis. Mes negalime įsivaizduoti, kurti e, kad galime sukurti kažkokią sėkmingą paralelinę sistemą, kuri būtų skirta tik patentų apsaugai. Man atrodo, tai būtų iliuzija. Ir kolega Vero pasakė, teisingai pasakė, kad kompetencija Europoje jau yra, tik reikia ją tinkamai panaudoti. Taigi manau, kad Europoje yra tam tikri modeliai ir pavyzdžiai, į kuriuos būtų galima orientuotis. Ir čia aš. E, bandžiau išvardinti, kiek e, valstybės narės turi patentų pažeidimų bylų. Prancūzijos nepateikiau čia, nes neturėjau duomenų, bet matote, kad daug, daugumoje valstybių narių tikrai yra nemažai patentų pažeidimo bylų. Ir pavyzdžiui, Niderlanduose yra apie 50 tokių bylų per metus, Junktinėje karalystėje irgi panašiai, o Vokietijoje per metus būna išnagrinėta apie 1250 bylų e, dėl patentų pažeidimų. Ir man atrodo, kad e, jeigu mes galvojame, kaip turėtų atrodyti ta naujoji sistema, kuri e, turėtų išspręsti kiek įmanoma daugiau bylų, tai turėtume galbūt renktis būtent Vokietijos atveju. Čia aš tiesiog e, pateikiau tokią fotografiją, kad jūs sugal, suprastumėte, apie ką mes kalbame. Čia yra tiesiog normalus Düsseldorfo teismo posėdis, jis įvyko rugsėjo 29 dieną ir va tiek bylų reikia išnagrinėti. Kas yra esminiai dalykai? Man atrodo, yra keturi esminiai dalykai, kurie apsprendžia, ar teismas efektyviai veikia. Aš čia juos visus išvardinau, tuos keturis aspektus. Pirmasis aspektas būtų klausimas, ar e, teisės pažeidimo proceso metu yra e, atsakoma į klausimą, ar patentas veikia, ar jisai turi būti panaikintas. Ar, tas, ar ta byla, teisminis ginčas yra apribojamas tik tai klausimu, ar patentas buvo pažeistas, tai yra, ar jį reikia ginti. Toliau antrasis aspektas, kurį jau minėjo prieš mane kalbėję kolegos, e, kaip atrodys teisėjų kolegija. Trečioj, trečiasis aspektas yra proceso kalba. Ir ketvirtasis aspektas yra klausimas, kas gali atstovauti ginčio šalims teisme. Pagrindinis e, pirmasis klausimas, kurį norėčiau nagrinėti, ar mes e, siekiame atstovavimo sistemos, e, kuomet teismas priims sprendimus dėl pačios patento sistemos. Tos integruotos galbūt sistemos e, privalumas yra tai, kad iš karto yra sprendž... priimamas sprendimas dėl teisinio pagrindo. Čia negali būti taip, kad būtų priimtas sprendimas dėl patento, kuris vėliau bus panaikintas. Tačiau e, ta integracinė sistema e, taip pat turi savų trūkumų, tai reiškia ilgiau užtruks bylos sprendimas ir kuo daugiau bus tų bylų, tuo ilgiau e, užtruks, o jeigu mes norime dirbti greitai, tai reikia daugiau personalo. Ir priešingai, e, jeigu mes kalbėsime apie atskirimo sistemą, tai toje atskirimo sistemoje pagrindinis trūkumas būtų teisingumo deficitas, teisingumo trūkumas. E, tačiau bylų apimtis yra ribojama, todėl e, procesas įvyksta greičiau ir reikia mažiau personalo. Kad dabar jums paaiškinčiau, apie kokias apimtis aš čia kalbu, tai norėčiau pasakyti, ar, dėl, ar klausimas, ar patentas buvo išduotas teisingai ar ne, Vokietijoje sprendimą e, priema. E, Vokietijos aukščiausiasis teismas ir jis išnagrinėja keturias bylas per metus. Ir e, jeigu kyla klausimas, ar teisingai buvo pasi, pasirinktas teisinis pagrindas, tokių bylų Düsseldorfo teismas turi 18 per metus. Jeigu yra klausimas dėl teisės pažeidimo, tai tuomet iškyla papildomas klausimas, ką galima dar nuveikti. Taigi tas e, patento, Vokietijos patento teismas sprendžia tokius klausimus. Todėl manau, kad tas atskirimo principas, kuris veikia Vokietijoje, yra tikrai pasiteisinęs, ir ji, bet su tuo, su ta sistema yra susijusios tam tikros sąlygos. Visų pirma, turėtų būti aukšta patentų kokybė. Tai yra, teismas turėtų e, pasitikėti patentus išduodančią tarnybą ir pasitikėti tuo, kad patentai išduoti teisingai. Taip pat kiekvienai e, konkur, konkuruojančiai šaliai e, turėtų būti užtikrinta galimybė remtis patentu arba e, atsisakyti patento dar prieš teismo sprendimą. Jeigu iškyla problemų dėl patento, tai kad būtų galima priimti atitinkamus sprendimus. Ir paskutinis dalykas, dėl ko tas atskirimo principas yra labai svarbus, jeigu vyksta procesas, teismo procesas dėl e, patento pažeidimo, ar jis tęsiamas toliau, ar, jis, ar tas teismo procesas nutraukiamas, kol yra atsakoma į visus klausimus, pavyzdžiui, ar patentas naudojamas teisingai ir ar atsižvelgiama į visus e, kiekvienu atskiru atveju svarbius interesus. Toliau kitas esminis klausimas, e, kaip atrodo teisėjų kolegija, iš kas ją sudaro. Ar teismuose bus leista dalyvauti e, teisėjas iš užsienio? Tai yra toks esminis klausimas. Dėl proceso kalbos aš pasisakysiu e, vėliau. Jeigu ta proceso kalba yra būstinės šalies kalba, tuomet kyla klausimas, ar yra pakankamas skaičius užsienio teisėjų, kurie turi atitinkamos kompetencijos patentų teisės rytyje, ar jie pakankamai e, moka užsienio kalbą. Šiuo atveju tai būtų, pavyzdžiui, vokiečių kalba. Ir ar to užsienio teisė, e, teisėjo nuolatinis dalyvavimas byloje yra įmanomas kalbant apie teisėjų kolegijas, kuriuose dalyvauja teisėjai iš užsienio, yra tam tikrų privalumų, bet jeigu mes e, kalbėsime apie teisėjų kvalifikaciją ir jeigu esminis reikalavimas būtų tik tai e, žinios, pavyzdžiui, kalbos žinios, tai tuomet jie būtų negalėtų efektyviai dirbti tą teisėjų kolegiją. Kita vertus, Taip pat e, ir tie vietos, tos šalies teisėjai, jie taip pat turėtų žinių, turėti pakankamai žinių iš patentinės teisės ir jeigu į kolegiją patenka teisėjas, kuris neturi patirties e, patentinės teisės rytyje, jis, e, jį reikėtų e, tarsi jam padėti darbę iki pusantrų metų, kol jisai pats pakankamai surinks praktinių žinių. E, ir galbūt tam teisėjui reiktų dalyvauti kažkokiuose seminaruose, kad gautų daugiau praktinių žinių. Su tuo yra susijęs e, procedūros ar proceso kalbos klausimas, kokia kalba yra pasirenkama, jeigu yra pasirenkama būstinės, buveinės kalba. E, Tai tuomet esminis klausimas yra, ar yra pakankamai personalo, kuris moka tą kalbą. Pavyzdžiui, tai galėtų būti anglų kalba. Ir ar tas personalas mokantis anglų kalbą turi pakankamai žinių patentų teisės rytyje. Ir kai mes kalbame apie e, kalbos žinias, čia reikia kalbėti ne, ne tik apie teisinės kalbos žinias, bet apie labai plačias e, kalbos žinias, pavyzdžiui, e, vokiečių kalba, tai čia e, reiktų kalbėti apie įvairias e, specifinės kalbos rytis, pavyzdžiui, techninę kalbą, elektrotechnikos kalbą ir panašiai. Visa tai, su kuo gali būti susidurta teisme. Kalbėdamas apie Vokietiją, aš galėčiau pasakyti, kad tokių teisėjų kolegijų dėja nėra ir jų nebus artimiausių metų. Šiuo metu tiesiog jų nėra. Kada jos bus, sunku pasakyti. Na ir paskutinis labai svarbus aspektas teismo kokybei tai yra, kas atstovauja ginčio šalis teisme jūs žinote, kad iš vienos pusės yra patentų advokatai, tai yra žmonės, kurie turi ir teisinį išsilavinimą, ir pavyzdžiui, inžinieriaus kažkokį išsilavinimą, ir yra tradiciniai advokatai, e, kurie turi tik teisinį išsilavinimą, kurie gali atstovauti abi e, tai, ginčio šalis teisme. Ir manau, kad e, tokie advokatai yra reikalingesni, labiau reikalingesni, dažniau reikalingesni tie, tie tokie patentų advokatai, techniniai advokatai yra galbūt reikalingi tada, kai reikia kažkokios konkrečios techninės ekspertizės. Ir jeigu šalį atstovautų tik tai patentų advokatas, tai iškiltų problemų, jeigu pavyzdžiui E, tai yra civilinė byla, tai iškyla daug civilinio proceso klausimų ir tas advokatas, jis turi tiesiog išmanyti civilinę teisę. Ir manau, kad patento advokatui tai jau būtų pernelik didelis uždavinys. Yra materialinės teisės klausimai, kurie yra liečiami tokiuose bylose. Yra e, žalos atlyginimo, kompensacijos klausimai. Tai yra tokie klausimai, kurie, kurie yra labai svarbus advokatui. Ir toliau kitas e, da, svarbus dalykas yra e, vei, e, vertėjas techninės kalbos, kuris padėtų išversti kalbą kad teisėjų kolegija galėtų suprasti tą techninę kalbą. Ir taigi, kuo mes kalbame apie sudėtingesnę techniką, tuo, yra, tuo, tuo, tuo lab, reikia didesnės pagalbos teisėjų kolegijai. Taigi, e, kaip matote, mes susidurėme su tam tikra dilema. Mes turime išbalansuoti tarp ribotų žmogiškųjų išteklių, čia aš kalbu apie teisėjų kolegiją, apie personalą, toliau e, subalansuoti tarp to proceso greitumo, kurio yra visuomet reikalaujama ir aišku tarp e, bylos temos. Taigi, kuo daugiau aš e, stengiuosi bylų išnagrinėti, čia aš kalbu dabar apie tą integruotą sistemą, tuo daugiau personalo man reikės, tuo, e, tuo ilgiau truks bylos nagrinėjimas. Jeigu reikia e, greito bylos išnagrinėjimo, tada atvirkščiai bus pasirinkta mažai personalo ir vėlgi bus tam tikri trūkumai. Taigi mano išvada būtų tokia, kad e, tas atskirimo principas galbūt galėtų būti galimybė, bet man atrodo, kad prasmingiau būtų, kad tokiame teisme būtų derinamos abi sistemos, kad e, teismas galėtų lankščiai reaguoti ir kad galėtų spręsti teisinio pagrindo klausimus. E, esminis dalykas būtų, kad teismas galėtų lankščiai reaguoti. E, kalbant apie teisėjų kolegiją, čia esminis klausimas būtų e, teisinės žinios, kompetencija, patirtis, taip pat nacionalinės kalbos žinojimas. Ir paskutinis reikalavimas yra kad patento advokatas ir normalus įprastinis teisinis advokatas atstovautų ginčio šalį. Dėkoju, ponė Kiūne, už šį įdomų pristatymą, kad pasiremėte savo patirtimi, o toliau norėčiau suteikti žodį ponai profesoriui Bruno Van Potelsbergė iš Bruselio ekonomikos mokyklos e, Briugėje. Prašau. Oui. Merci, monsieur le président. E, dėkoju pirmininkė. Prieš pradėdamas e, prisistatymą, pasisakymą, aš norėčiau grįžti prie to ligonio ir chirurgo įvaizdžio. E, mes kalbame apie tą problemą, kad negali leisti, kad chirurgas kažkaip jam pakenktų ir reikia vengti medicinio turizmo ar kokiu nors kitokių e, naujovių, kurios, e, pavyzdžiui, e, reiškiasi JAV ar kitose šalyse, gal net tiek Europoje, nes pas mus dar ta sistema nėra taip išplėtota. Mes matome daug skaičių apie bilinėjimąsi, bet jie ne daug ką mums pasako. Jie pirmiausiai E, atspindi e, fragmentaciją teismų ir patentų fragmentaciją. Ir aš dabar norėčiau e, perėti prie problemos, kur jau trunka keletą dešimtmečių. Spaudoje skaitėme apie Europos patentą. Pavyzdžiui, 2009 metais gruodžio 4 buvo paskelbta, kad E, kad bus įvestas Europos e, patentas, bet kol kas e, daug nepasiekta. Ir aš norėčiau dabar pristatyti Jums savo pagrindinės keturias išvadas. Reikia, kad bendras Europos patentas būtų tikras Europos bendras patentas ir tai m, tikrai turėtų būti tvirtas, tvirta priemonė šiuo metu E, turi e, tam papildomą ramstį suteikti. Dabar egzistuoja nacionaliniai patentai, taip pat e, europiniai patentai, kurie galioja tam tikroje apsaugos teritorijoje ir turi atsirasti trečias ramstis - automatinė apsauga Europoje. Mes esame vienintelis regionas pasaulyje, kuris siūlo tokią sistemą, nes Kinijoje, Japonijoje, JAV yra vienas patentas, nėra, kad e, Kalifornijoje e, ar New York'e būtų skirtingi patentai. Taigi mes turime išlaikyti tris e, ramščius, bet mes tokiu būdu iš, galime susidurti su tam tikromis problemus, kai kas gali bandyti apeiti tam tikrus Europinio patento reikalavimus. Reikia svarbiausiai E, kad atsiminti, kad svarbiausias dalykas yra keisti sistemos valdyseną. E, žinome, kad Google atsirado prieš e, beveik dešimt metų, tai susijęs su tam tikrų įmonių veikla. Ir reikia daryti taip, kad pasinaudotų nauja sistema ne tik didelės, bet ir mažos įmonės. Kodėl reikia reformos? Aš manau, kad vargo reikia aiškinti, nes pakankamai specialistų yra salėje. E, e, dabar matome, kad Europos patentų sistema nėra tikrai europinė, nes valdoma yra nacionalinių lygmenių. E, Europos patentų biuras ne viską tvarko ir e, kadangi sistema yra fragmentuota, tai nukenčia e, kokybė. Taip pat kalbam apie didelius kaštus, matome, kad patentas, kuris saugomas 13 šalių, kainuoja atitinkamai ir palyginkite tą kainą su e, kitais patentais ir su tą kainą susiduria įmonės ar išradėjai kitose regionuose. Taip pat egzistuoja ir e, skirtumai tarp teisminių bilinėjimosi procesų. Norėčiau pateikti vieną palyginimą, kuris atspindi labai e, didelius skirtumus Europoje E, e, kalbu apie tipus e, teismų ir skaičių bylų, Vokiet... apie kaštus. Vokietijoje, pavyzdžiui, kur kas pigiau kainuoja bylas negu kad Anglijoje ar Niderlanduose. Ir taip pat matote skaidrę, horizontali kreivė rodo, kiek kainuoja tūkstančiams gyventojų kaštai, kiek kainuoja bilinėjimasis. Ir taip pat matote vertikalioje, vertikaliai pažymėtą skaičių bylų. Niderlanduose kainos yra labai didelis, o Pavyzdžiui, JAV, kadangi rinka yra labai didelė, e, kaina bylų bilnėjimuose nėra tokia aukšta. Dabar grįšiu prie skirtumų ir norėčiau dar e, paaiškinti, kas yra dabartinė sistemoje. Ji yra per daug brangi kokybė nukenčia, nes veikia skirtingos patentų tarnybos nepriklausomai nuo Europos patentų biuro, atsiranda tam tikra pilka zona ir galima paraleliai kreiptis dėl patento išdavimo tiek į Europos patentų biurą, tiek į nacionalinius biurus. E, ir tai labai sudėtinga, dėl to įmonės, įmonėms tai nėra labai patrauklu, pirmiausia dėl uh, kaštų, taip pat yra daug neiškumo dėl bylų, nes skirtingose šalyse sprendimai teismų yra skirtingi. Taip pat e, galima kalbėti apie Kiniją, apie Europą, bet pasižiūrėkime, jeigu Europoje tam tikroje šalyje negalioja patentas, tai E, kur kas lengviau e, platinti toje šalyje padirbtas prekes. Ir Europa taip pat, neturėdama bendros sistemos, gali sunkiai dėrėtis pasaulio ar daugia šali, pasaulio mastu ar daugia šaliuose forumuose. E, kodėl neturime 50 metų to patento? Yra problemų dėl kalbų, tai apsunkina ir sistemų skirtumai apsunkina bendros e, sistemos kūrimą. Taip pat e, e, logiška, kad nacionaliniai ir žmogiška, kad nacionaliniai biurai laikosi savo, jie nenori pokyčių, nes tai reikštų ir finansinius pokyčius. Matote, kokios yra tam pasiekmes skaičiai pateikti, e, finansinė išraiška. Jeigu mes, pavyzdžiui, e, e, jau nuo rytojaus Europos patentų biuras išdavinėtų bendrą patentą, pavyzdžiui, 50 tūkstančių patentų, tai reiškia, kad būtų daugiau paraiškų ir būtų gaunama daugiau pajamų vertėjai, juristai vis tik tai netektų e, nemažai pajamų, jeigu pasikeistų sistema. Dar e, keletas elementų e, susijusių su privalumais ir trūkumais siūlomos problemos. Matote kaštus milijonui gyventojų vieno patento 27 valstybėse saugomas, pavyzdžiui, kažkoks e, gaminys ar išradimas. Mes, e, pas mus patentai e, kainuoja e, šiek tiek mažiau negu Japonijoje ar Korejoje, bet daugiau negu JAV, Brazilijoje ir Kinijoje. E, kol kas matome, kad e, sistema išlieka suskaidyta. Mes esame kol kas vienas pasaulio regionas, kur egzistuoja, kaip sakiau, tie trys lygmenys, trys ramščiai. Ir tai nepaprastai didelė našta e, įmonėms Europoje finansiškai Dėl nuogastaujama dėl finansinių pasiekmių taip pat, jeigu būtų įkurta bendra sistema, bet manau, kad teisininkai apie tai jau pakankamai kalbėjo ir dar pakalbės. Dar norėjau paminėti vieną dalyką, kuris yra taip pat svarbus. Turime e, prisiminti, kad E, labai svarbus patentai e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Japonijoje, Kinijoje, JAV, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms mažiau kainuoja e, gauti patentą, negu kad pas mus reikia, kad tai spindėtų ir nauja sistemoje. Dar noriu pasakyti, kad Europos e, bendra patentinė apsauga turi būti skirta Europoje. Mes negalime pasitelkti argumento, kad politikai e, nenori e, inovacijų ir turime galvoti apie veiksmingumą, turime užtikrinti nuoseklumą sistemoje. Taip pat turime prisiminti, kad jeigu norime, jog ta sistema veiktų veiksmingai, turime dar kartą pasižiūrėti į tuos tris sluoksnius. Pažiūrėkime, kaip dabar tvarkoma sistema ir nepamirškime mažų ir vidutinių įmonių. Ačiū. Dankeschön. Dėkoju. Kitas mūsų kalbėtojas yra ponas Jerry Suer. Jis yra patentų darbo grupės vicepirmininkas Business Europe organizacijoje. Prašau. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė Lenė, gerbėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad jūs pakvietėte Business Europe atvykti čia ir pristatyti Europos verslininkų nuomonę apie formuojamą patentų sistemą Europoje ir ypatingai apie bendrą patentinės apsaugos sistemą ir uh, E, ginčių, patentų ginčių e, e, sprendimų sistemą. Mes visi sergame šiuo metu. Ir pacientas išgyvena labai sunkia krizę. Dėkuoju už tai, kad sutikite žodį man, tai kad sutikite žodį kitiems chirurgams. Ir mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų rūpintis pacientų sveikata. Keli žodžiai apie Europo uh, Business Europe. Mūsų, uh, mūsų organizacija su, uh, įeina 41 pramonės ir darbdavių federacija iš 35 šalių. Ir mes atstovaujame visiems pramonės sektoriams ir dirbame iš vien tam, kad kurtume augimą ir konkurencingumą Europoje. Mes e, atstovaujame daugiau nei 20 milijonų įmonių ir daugiau nei 90 procentų šių įmonių yra mažos vidutinės įmonės. Ir e, todėl aš noriu pasakyti, kad viskas, e, pritariu viskam, kas buvo pasakyta apie mažas ir vidutinės įmonės. Tikrai reikia vengti sukurti joms papildomos naštos. Mes manome, kad stipriai, gerai funkcionuojanti ir rentabili patentų sistema yra būtina ekonominė priemonė e, tam, kad bendrovės galėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir taikomąją plėtrą. Mes žinome, kokią, e, kokį vaidmenį vaidina naujovės ir dabar suprantame, kiek patentai prisideda prie naujovės skatinimo. Dabar dažnai yra teigiama, kad patentų sistema yra priemonė, kuri yra naudinga tik didelėms bendrovėms ir kuri visiškai netarnauja mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš nemanau, kad tai yra tiesa. Aš norėčiau uh, uh, parekomenduoti jums uh, Prancūzijos patentų biuro ir vieno banko, kuris finansuoja mažas vidinės įmonės, parengtą tyrimą Ir šis tyrimas puikiai parodo, ką Europa gali padaryti. Anot šio tyrimo duomenų, 59 procentai e, mažų vidutinių įmonių e, už, e, vienaip ir kitaip pateikė paraiškas patentui gauti. lėšos, kurias mažos vidinės įmonės gauna iš uh, savo išradimų, yra dažniausiai investuojamos ir mokslinis tyrimus ir, ir taikomojo veiklą. Didesniems įmonėms e, labai svarbu yra be abejo gauti tinkamą apsaugą, o mažoms, uh, mažoms uh, pasinaudoti savo iš, išradimais. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pasakyti. Patentų sistema turi būti gerai subalansuota. Daug kas pamiršta, kad net ir didelės bendrovės, kad ir ką juos investuotų, turės mažiau patentų nei visi jų konkurentai bendrai paėmus. Taigi labai svarbu yra užtikrinti, kad patentų sistema veiktų sąžiningai. Valstybinarių sprendimas sukurti bendrą e, patentinį apsaugą yra svarbus žingsnis į priekį. Mes jį, šį žingsnį remiame ir manome, kad sukurtas pagreitis, kuris beje buvo sukurtas e, įgalins mus visus žengti paskutinį žingsnį ir sukurti bendrą panteninės apsaugos sistemą, kuri būtų kokybiška, kuri sukurtų teisinį užkumą ir kuri būtų rentabili. Šią sistemą galėtų naudotis visos e, ES bendrovės, nepriklausomai nuo jų dydžio. Aš noriu pasakyti, kad Business Europe E, Business Europe nuomonės neremia mūsų e, nariai iš Ispanijos. Mes turime Europos patentų konvenciją ir ji turėtų tapti bendros patentų sistemos e, pagrindu. Panas Repkai parengė pranešimą dėl pasiūlymo sukurti bendrą patentinės apsaugos sistemą. Ir mes jam išdėsime savo nuomonę. Komisijos pasiūlyme siūloma yra perėti prie uh, nuostatos, konvencijos nuostatos dėl materialiosios teisės turi būti perkeltos į komisijos pasiūlymą. Mes taip pat pritarėme tam, kad būtų sudarytas atrankos komitetas, kuriame dalyvautų dalyvaujančių valstybių narių nariai ir šis komitetas galėtų prižiūrėti nustatomus mokesčius ir patentų tarnybos veiklą. Esame įsitikinę, kad sistema turėtų būti tinkamai finansuojama iš renkamų mokesčių. Tačiau šis mokestis negali būti per didelis, nes norime, kad mūsų turima sistema būtų konkurencinga pasaulyje. Bendrasis patent, bendro galiojimo patentas tai yra tik tai vienas šio paketo e, elementas. Nepamirškime, kad patentų sistema susideda iš patentų tarnybos, iš teismų sistemos. O kol kas mes tokios sistemos neturime Europoje. Mes turime e, patentų tarnybą tarnybos darbas yra nuspręsti, ar galima remintis įstatymas išduoti paketą ar e, patentą ar ne. Bet mes neturime bendros teismų, e, teis, e, teisminės sistemos. Mes turime 27 skirtingas sistemas. Ir bet kam, kas, e, kam yra tekę dirbti versle, žino, kad tokioje sistemoje niekuomet nebus priimami tikri sprendimai. Ir tai tikrai ir kelia nemažai problemų. Mes manome, kad suteikus pirmąjį bendro galiojimo Europos patentą, jau reikės iš karto sukurti ir bendrą teismą. Ir ponio Rapkoje pranešime apie tai yra kalbama. Mes e, pritarėme komisijos pasiūlymui ir dėl vertimo tvarkos. Sugrįždamas prie to, ką kalbėjo ponas Patisteri, e, apie tai, kad e, bus suteikta galimybė nemokamai išversti e, dokumentus, galiu pasakyti, kad tai yra būtinas sėkmės elementas. Valstybės narės dabar pasirodė rankoves, pradėjo dirbti uh, E, kurdamos e, teis, teisminę sistemą, e, patentų ginčių nagrinėjimo sistemą. Ir mes pritarėme pateiktam pasiūlymui. Mane nustebino Nes ne tai, kad kažkas pasakė, mes to neprašėme. Ne, mes jau ilgiausius metus to prašome. Aš prisimenu, kad šioje pat salėje prieš dešimtmetį aš prašiau, kad būtų sukurta ši sistema. Mes turime atsisakyti dabartinės sistemos, kuri visiškai nepasiteisinė, nes taikomos yra skirtingos taisyklės, veikia skirtingos sistemos. Ir kai kas sako, kad e, bendra sistema mums yra nereikalinga, dėl to, kad nei tokių ginčių nebus daug. Bet kągi jūs žinote, kaip mes galime spręsti, kur mums investuoti, kurią kryptimi mums e, judėti. Tam, kad galėtume priimti šios sprendimus, mums reikėtų žinoti, remintis, kokiamis nuostatomis bus priimtos, e, e, priimami sprendimai Austrijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje. Ir kol kas mes turime mokėti už sistemų skirtumus. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Mes nepritarėme tam, kad uh, kad būtų kuriama e, teismų, e, atsiprašau, patentų ginčių nagrinėjimo sistema remiantis e, nacionaliniais teismais. Arba kad būtų sukurta atskira teisingumo teismo kolegija. Patentai yra labai spe, specifinė sritis. Yra šalių, kur keliama yra daug e, patentų bylų, yra tokių, kur e, tokių bylų praktiškai nepasitaiko. Specializacija ir ekspertizė. Štai kas yra reikalinga tam, kad galima būtų spręsti labai sudėtingas, labai techninės su patentai susijusios bylas. Kaip ir minėjai, pirmininkiauti e, Lenkiją, diskusijų metu išriškėjo trys klausimai. Pirmiausia, tai yra sprendimo suderinamumas su galiojančiomis sutartimis, ypač atsižvelgiant į praeitų metų kovo mėnesio teisingumo teismo sprendimą, bei susitarimo suderinamumas su ES teisminė sistema, ypač su Brius, e, Bruselės vienas reglamentu ir Lugano konvencija. Antras dalykas E, yra finansavimas. Finansavimas yra labai svarbus, nes nuo finansavimo priklausys, ar ši sistema bus prieinama visiems, ar ji bus prieinama tik tai e, grupeliai bendrovių. Paskutinis variantas be abejo Europai būtų nepriimtinas. Tad yra labai svarbu uh, kai kalbame apie Europos sistemą, pagalvoti apie tai, kaip ji bus finansuojama, kai kas siūlė ją finansuoti iš ES e, e, lėšų. Tačiau dabar mes nusprendėme, e, kad tai nebus visos ES sistema, tuomet reikės, tai reiškia, kad finansuoti iš ES biudžeto jos bus neįmanoma. Turime ieškoti kito sprendimo. Mes turime elgtis racionaliai ir lankščiai, kai kalbame apie perinamąjį laikotarpį. Tai turi būti perinamasis laikotarpis, tačiau jis neturėtų uh, e, trūkti dešimtmečius. Mums reikia lankščios sistemos, tokios, kuri galėtų atsižvelgti į e, pasiūlymus e, dėl galimų patobulinimų ir kurie neleistų kokiai nors vienai šaliai blokuoti sprendimų. Kai uh, kalbėjome apie tokią sistemą praeitėje, kalbėjome apie regioninės kolegijas. Ir tai buvo labai įdomi mintis. Aš žinau, kad Junktinė karalystė galvojo bendradarbiauti tokiu pagrindu su e, Skandinavijos šalimis. Ir aš norėčiau, kad Vokietija ir Prancūzija pasakytų, kad jos sukurs e, regioninę kolegiją. Tai būtų tikrai tarptautinė e, sistema. Ir ji būtų kur kas geresnė nei nacionalinių kolegijų uh, sistem modelis. Turime pasimokyti iš savo klaidų ir iš savo uh, pasiekimų. Klaidos, na mes jau 30 mečius uh, darome vien klaidas. Vis bandome ir bandome ir nulatos nuleidžiame rankas. Nuolatos sakoma, kad pram, pramonės atstovai neaišku, ko reikalauja. Ir mes negalime leisti kartoti šių klaidų be galo be krašto. Na, kartu šį beitą ir sugebėjome ir pasiekti, nes manau, kad Europos patentų tarnyba, nors ir nėra tobula, bet ji gan gerai veikia. Viską, ką man yra tekę skaityti apie šią, šios tarnybos darbą, atspindi visas mintis, kurios buvo išsakomos ir prieš dešimtmetį. Ir viskas, kas yra pasakoma apie kalbas, galiojo ir prieš 30 mečius. Šiandien mes girdime, kad yra teisėjų, pažiūrėjau, teisėjai iš Vokietijos, kurie turi labai daug patirties Ir Prancūzijoje, beje, išnagrinėjimas maždaug 350 bylos. Tai nėra labai e, didelis skaičius. Ir mes žinome, kad Vokietijos ir Niderlandų patentų biurai puikiai dirbo ir jeigu jūs sugebėjote gauti tenai patentą, jis galioja visur. O jeigu jūs gavote patentą Prancūzijoje ar Italijoje, tuomet tai nebuvo labai įdomu. Taigi, kaip mes galime sukurti bendrą patentų tarnybą ta, iš specialistų, kuri, kurių patirtis gali būti nevienoda. Šiandien dar nebuvo kalbama apie kvalifikacijos kelimą, apie mokymus. Aš manau, kad e, būtina yra siūsti patentų biurų darbuotojus e, į Vokietiją, Junktinę karalystę, Niderlandus, tam, kad jie galėtų pasimokyti. Antras dalykas. Mes norime turėti tarptautinės vertinimo komisijas. 78-79 metais kai buvo e, nagrinėjamos bylos, labai svarbu buvo žinoti, iš kur atvyksta ekspertai, iš kurios šalies, nes tuomet šalių kompetencija tikrai skiriasi. Tačiau šiandien tai nebėra aktuali problema. Žmogus gali būti kilęs iš Ispanijos, bet jeigu jis kalba man suprantama kalba, darbo kalba, tai yra puiku. Vis, beveik visi mūsų teisininkai yra iš ES. Ir jie patys sprendžia, ar imtis bylos e, ar ne. Jie visi yra europiečiai ir jie visi turi smegenų. Taigi, tokiu principu veikia Europos patentų tarnybą. Taigi, kodėl nepasinaudoja šią sistemą ir nepritaikus jos uh, uh, naujai sistemai? Mes esame Europoje, mes išgyvename sudėtingus laikus, mes norime uh, pamatyti šviesą tunelio gale, mes manome, kad mums reikia bendros rinkos ir tai reiškia, kad mes turime rizikuoti. Mes turime rizikuoti. Dar kai ką prisiminiau. Patentai e, yra e, sritis, kur verslas e, bendrauja su verslu. Tai yra sritis, kur, bendro, kur kalbame apie bendrovių santykius. Taigi patentų sistema natūraliai gali būti naudinga bendrovėms kartais, o kartais gali būti nenaudinga. Taigi mes jums sakome, kad mums reikia sistemos, kurį veiktų. Ir būtent mes, mūsų konkrečiai ši sistema įtakos. Turėt, todėl jūs turėtumėte įsiklausyti mūsų nuomonę. Da, dėkoju, dabar siūlyčiau išklausyti komisijos atstovės ponios Frolinger, o paskui pirmininkaujančios valstybės Lenkijos. Ne, jūs norite po Lenkijos kalbėti, tai tuomet pirmiausia pirmininkaujantį valstybę pasakys. Prašau. Thank you, Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti šiandieną jūsų posėdėje apie e, bendrąją patentinę apsaugą. Aš džiaugiuosi, kad galiu stovauti tarybai jūsų posėdėje. Manau, nereikia niekam pasakoti koks yra svarbus e, bendras patentas ir e, teisminė apsauga Europos verslininkams, ypač dabar, kai išgyvename krizę ir kai ieškome naujų augimo šaltinių. Norėčiau Jūs patikinti, kad taryba labai e, nori, kad būtų pasiekta pažangos šiuo klausimu. E, rugsėjo 29 konkurencingumo taryboje buvo apie šį klausimą kalbama. Europos parlamentas taip pat išreiškė tvirtą paramą ir manau, kad e, patentas Europos, e, patentinė apsauga Europos e, verslininkams e, e, artėja. Ir norėčiau pasakyti, kad mes esame dėkingi Jums už visas pastangas. Žinau, kad labai daug darbo atlikta. E, pateikti e, pranešimų projektai ir tai yra geras pagrindas siekiant kompromiso. Esu ypač patenkinta tuo, kad Europos parlamentas tiek daug dėmesio skyrė MVI ir jų poreikiams. Mums, kaip pirmininkaujančiai šaliai, bendra patentinė apsauga yra prioritetas šiais metais – Mes norime politinį svorį suteikti diskusijoms. Norime, kad būtų sukurta bendroji patentinė apsauga ir bendra e, teis, bilinėjimosi sistema patentų srityje. E, e, komisija pirmininkaujančios šalies grupiai specialiai darbo e, pavedė e, darbą ties šiais klausimais ir aš pirmininkauju šiai grupiai. Mes bandome e, nuolat palaikyti ryšį su verslininkais, nes manome, kad tai labai svarbu. Mes kaip pirmininkaujantys šalis taip pat siekiame naudotis visais įmanomais darbo metodais. E, kurie leistų mums pasiekti sėkmės. Rytoj prasidės trijų dienų e, techninių klausimų susitikimas. Mes kalbėsime apie E, teismo patentų kūrimo. Lenkija, kaip pirmininkaujantis šalis, e, sieks e, susitarti iki šių metų pabaigos. Mes norime užtikrinti veiksmingą, lengvai suprantamą, pigesnę sistemą. Ir norėčiau pabrėžti, kad sistema išlieka atvira italams ir ispanams prie jos prisijungti. Mūsų laukia dar daug darbų, tačiau manome, kad su Europos parlamentu komisija ir valstybėmis narėmis galėsime e, siekti bendrų tikslų, tai yra bendros patentinės apsaugos, būtent to reikia mūsų verslui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkaujančiai valstybei, mes labai vertiname Lenkijos pastangas ir kaip tik šiandien vyks pirmasis neformalus trialogo posėdis ir aš tikiuosi, kad mes taip pat iš savo pusės padarysime viską, kad kiek įmanoma greičiau būtų įgyvendintas šitas sudėtingas projektas. Pone Friulinger. Very... Labai ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad surengėte šį klausimą kartu su pranešėjais. Komisija mano, kad e, tikrai buvo labai įdomu išklausyti visų prelegentų. E, labai rimtų specialistų pasisakė, specialistų, kurie yra patyrę patentų srityje. Jie pateikė labai skirtingas nuomonės, girdėjote apie problemas, e, kurios iki šiol kelia susirūpinimą, taip pat ir apie tam tikras viltis. Komisijai e, buvo labai malonu išgirsti tai, kad nežiūrint tam tikro susirūpinimo, abejonių ir nuogastavimų, ekspertai e, vis tik tai e, išreiškia aiškę paramą ne tik poreikiui įvesti e, bendrą patentinės apsaugos ir bilinėjimosi sistemą, taip pat, kad išreikštas patarimas dabartiniams žingsniams, kuriais ir siekiama tai užtikrinti. Europos Teisingumo teismas šių metų kovą išreiškė nuomonę dėl e, bendros e, e, bilinėjimosi sistemos patentų sityje. Turėjo būti pakeistas nebenumatoma trečios šalies teismo galimybė. Dabar yra numatoma viskas taip, kad būtų įkurtas bendras e, teismas, kuriame dalyvautų 25 valstybės narės ir kad e, tai taps valstybių narių teisės sistemos dalis ir kad tas teismas turės tokias pat prievolės kaip ir nacionaliniai teismai dėl e, bendrijos teisės viršenybės ir bendradarbiavimo su Europos teisingumo teismu. Tai reiškia, kad Europos Sąjunga ir komisija nebebus tiesiog ir aktyviai įsitraukę į dėrybas dėl teismo sistemos. Tačiau mes, kaip tikimės, e, būsime priimti kaip stebėtojai į pirmininkaujančios šalies draugų grupę. Mes labai atidžiai sekame, kas joje vyksta ir esame pasirengę e, įnešti savo indėlį, padėti pirmininkaujančiai ir pirmininkaujančiams šali, pirmininkaujančiams šalims ir sieksime, kad ir parlamente šis klausimas būtų spręstas kaip galima greičiau. E, yra tam tikros sritys ties, kuriomis pradėjome darbą. E, vienas iš tus, viena iš tų sričių ir klausimų yra finansavimas. Teismo finansavimas ir teisingas e, mokesčių lygmuo. E, E, mes pakeitėme požiūrį anksčiau, kai buvo dar numatyta, kad ES dalyvaus teismo sistemoje, buvo tikimasi, kad finansavimas bent jau pradžioje bus teikiamas iš bendrijos biudžeto. Dabar matome, kad tai nebeįmanoma, nes požiūris pakeistas ir turėtume kur kas atidžiau pasižiūrėti į finansavimo galimybės negu anksčiau. Tačiau norėčiau uh, patikinti Jūs, kad pagal visus mūsų paskaičiavimus, kuriuos dabar atliekame ir kuriuos e, mielai Jums e, pristatysime artimiausioje ateityje, e, naujoje sistemoje kaštai bus pakankamai nedėli, tokie nedėli, kad būtų sistema patraukli naudotojams, pirmiausiai mažoms ir vidutinėms įmonėms viskas priklausys nuo to, kiek e, vietos regioninių skyrių bus įkurta. E, daug kas išreiškė nuogastavimus dėl e, teisėjų patirties, kvalifikacijos, dėl to, kad vietos skyriai šalyse gali būti nepakankamai patyrę, ypač ten, kur nebuvo daug patirties patentinių bylų srityje. E, mes galvojame apie finansavimą naujos sistemos ir taip pat e, numatome stiprias paskatas toms šalims, kurios neturi daug patirties patentinio bylų srityje, prisijungti prie regioninių skyrių ir e, dalytis išlaidomis. Dėl teisėjų patirties mes puikiai suprantame, kad kompetencija yra esminis dalykas, norint užtarnauti sistemos naudotojų pasitikėjimą. Labai svarbu, kad e, taip pat svarbu, kad įmonės pasitikėtų e, teismų sistemą, jeigu jos nori ginčyti tam tikrą patentą ar ginti. Reikia užtikrinti e, pusiausvę tarp patento turėtojo interesų ir uh, E, tarptų, kurie mano, kad jų ekonominiai veiklai trūkdo e, suteiktas patentas ir kad jo neturėjo būti. Dar buvo iškeltas vienas svarbus klausimas. E, Dr. Kunen, jis sakė, kad turėtų būti numatyta galimybė iškart ginčyti patentą ir kad nereikėtų pradėti e, ilgų e, procedūrų e, Europos patentų biure. Dabar net negalima užginčyti patento, kol neišreiškia e, tam tikros pirminės e, pasipriešinimo procedūros, kuri gali tęstis metais. Ir viskas yra labai pernelyg ilga, pernelyg išsitėse. Reikia galvoti, kaip užtikrinti aukštą darbo kokybę pirmosios instancijos skyriuose, naujoje sistemose. Reikia siekti, kad šalis prisijungtų prie skyrių, taip pat reikia sutelkti patirtį ir reikia e, pasikliauti nacionaliniais teisėjais, kurie veikia, jau dirba sistemoje ir kurie turėtų tapti teisėjais naujoje teismų sistemoje. Akivaizdu, kad bent jau pradžioje e, pasireikš tam tikri netolygumai geografinė prasme, negali pereiti prie sistemos, e, kuri užtikrintų daugia šališkumą, kai egzistuoja uh, tokie netoligumai tarp bylų, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kita vertus kitose uh, valstybėse, kur nagrinėjama vos vos keletas bylų. Mes turime kurti sistemą, kuri būtų lanksti, e, kuri laipsniškai būtų stiprinama. Mes turime taip pat pagalvoti apie perinamosius laikotarpius ir taip pat E, <laughs> turime prisiminti, kad dar dešimt metų galime kalbėti ir nerasime vis tiek išeities. Mes niekada nesukursime visiškai tobulos sistemos. Galime tik tai eiti į priekį, e, sukurti lankščią sistemą, e, kurią būtų galima pakoreguoti, kuri būtų tampriai susijusi su nacionalinėmis struktūromis ir turėtume pasiremti egzistuojančią valstybėse narėse patirtimi. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau paklausti pranešėjų, ar jie turi klausimų. Ne, tai tuomet ponė Lichtenberger turi klausimų. Prašau. Norėčiau dar kartą užduoti klausimą susijusi su ta vadinamąją highway sistema. Greitkelio sistema tai yra, kai siekiama pagreitinti bylų nagrinėjimą. Ir e, aišku, kad yra prieštaravimas tarp labai labai greitų sprendimų ir tokių tvarių sprendimų. Ta aš suprantu. Tačiau ar yra jau tokia sistema, ar, ar dabar kuriama yra tokia sistema? E, toks būtų mano esminis klausimas. Kitas mano klausimas e, būtų toks. E, Kaip žinia, aš matau tam tikrų problemų, kadangi nebebus e, numatyta politikų kontrolė. Tai yra, kad politikai nekontroliuos šitų sistemų, kad e, valstybėse narėse viskas vyks netiesiogiai. Ir čia jau aš matau tam tikrų problemų. E, Aišku, jūs teisingai pastebėjote, yra labai sunku rasti įtikinamą sistemą, tačiau būtent šita jūsų siūloma sistema manęs visiškai neįtik, neįtikina, nes techninės ir teisinės sistemos turi būti kontroliuojamos. Ir aš dėja tos kontrolės ir pasigendu ir mes matome apie labai esminius, e, mes čia kalbame apie esminius e, sprendimus, tai juos reikia kontroliuoti. Dėkoju toliau kolega Baltazar. Dėkoju. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vienas iš mūsų tikslų, e, tai atsispindi ir pranešime, tai yra palengvinti e, mažoms ir vidutinėms įmonėms prieigą prie e, patentų ir pager, palengvinti jų patekimą į rinką. Taigi mes turime numatyti kažkokias priemonės, kaip padėtume MVI. Tai yra, numatytume, pavyzdžiui, kažkokias kompensacijas už, už vertimus. E, ar kažkaip kitaip paskatintume, pavyzdžiui, mažintume jiems mokesčius ir, ir e, panašiai. Kadangi MVI mes MVI turėtume kreipti didesnį dėmesį, nes būtent tose mažose ir vidutinėse įmonėse yra didesnė e, falsifikavimo rizika, padirbinėjimo rizika negu didžiosiose įmonėse. E, norėčiau paklausti, ar manote, kad yra kitų priemonių, kaip būtų galima e, labiau atverti e, rinką, patentų rinką mažoms ir vidutinėms įmonėms? Ir ar jūs manote, kad ši sistema yra tinkama MVI? Dėkoju toliau kolega Messi. Dėkoju, panė pirmininkė. Dėkoju mūsų penkiems ekspertams, kurie pasisakė per antrąją mūsų renginio sesiją. Jie visi kalbėjo apie dalykus, kuriuos puikiai išmano Ir džiugiuosi, kad ji nenuklydo į kitas sritis. Norėčiau užduoti klausimą teisininkui iš Prancūzijos. Aš turiu klausimą jums, ponė. Norėčiau sugrįžti prie jūsų pavartotos uh, metaforos apie pacientą ir jo būklę. Jūs minėjote, kad jūs esate chirurgai. Tačiau panašu, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie pat, e, šiaip bet kokį pacientą, bet mėgintuvėlėje gimdomą kūdikį. Šis kūdikis nėra motinos iššiose. tai tokį kūdikį gimdo dabar Europos Sąjunga, ne mes patys, e, jis nėra sukurtas iš mūsų kraujo. Tačiau mes jį turėsime, tą kūdikį turėsime maitinti, auginti ir ar sugebėsime mes susitvarkyti su šia užduotimi. O gal mums nepavyks ir tuomet prancūzai pirmieji sakys, kad ES neįvykdė savo pareigų. Taigi gal reikėtų, atsižvelgiant į turimą jurisdikciją, į įgūdžius, net e, atsižvelgiant į e, visus skirtumus reikėtų gal kurti visiškai atskirą dokumentą. Taigi gal reikėtų gimdyti tikrai Europos kūdikį. Be mėgintuvėlių. Dėkoju, kaip supratau, tai būtų tokia nulinė opcija. Jeigu supratau, šis klausimas adresuotas ponui Kiūnė ir ponui Veron. Nežinau, kam skirtas ponios Lichtenberger klausimu kam skirtas ponios Lichtenberger klausimas. Jis sako, kad ponui Jones gerai, o kolega, Balt, kolega Baltazarė tikriausiai uždavė klausimą Business Europe atstovai. Taigi, prašau, ponė Veron. Eh bien, monsieur le président, je suis. Na, ponė pirmininkė, aš esu patentų ekspertas, tačiau aš neturiu uh, negaliu burti iš kavos tiršių. Taigi aš negaliu atsakyti man pateiktą klausimą. Norėčiau, kad galėčiau, norėčiau, kad mes e, imtumėmės visų e, e, atsarginių priemonių, norėčiau, kad viskas būtų puiku, bet iš esmės galiausiai Ne viskas nuo mūsų priklauso. Gamta viską pati sutvarkys. Ponas Kiūne, aš taip pat galiu sunkiai pranašauti ir vertinti, bet pabandysiu, kadangi mes dabar kalbame apie įvairias nacionalinės sistemas ir manau toksai susiskaidimas yra nelabai geras ir manau tai, ką mes dabar darome, galėtų pavykti. Taigi aš ryščiausi tam eksperimentui. Dabar ponios Lichtenberger klausimas, ponia Jones. Yeah. To... Tai apie ką jūs kalbėjote ir apie ką aš kalbėjau, vadinasi Titan Prosecution Highway. Tai yra sistema, kuri leidžia patentų biurams uh, dalintis informaciją ir pasinaudojant šią informaciją paskubinti patentų išdavimo procedūrą. Ir taip yra bendradarbiaujama, pavyzdžiui, su JAF ir Japonijos patentų biurais. Europos patentų tarnyba taip pat dalyvauja šiame, šioje bendradarbiavimo sistemoje. Ir iš, iš, iš tikrųjų bendradarbiavimo modelių yra nemažai. Taigi sunku dabar būtų pasakyti, kiek e, ši sistema paveiks e, patentų kokybę. Pas, bet svarbu yra užtikrinti, kad e, spartesnis patentų uždavimo procesas nepablogintų patentų kokybės. Štai kas yra svarbu. Dėkoju. Ponas Baltazaris sakė, kad e, jo klausimas adresuotas ponui Van Potelsbergė, bet tai galėtų liesti ir Business Europe. Taigi, prašau. Euh, <laughs> ne, aš norėčiau tik pakalbėti apie tos greitkelius, tos highways. Juos sugalvojo japonai ir amerikiečiai tam, kad susitvarkytų su pernelik dideliu paraiškų skaičiumi. Mes Europoje neturime, ta, ne, neturime per daug neišnagrinėtų paraiškų, todėl ši problema nėra aktuali. Tačiau JAV ir Japonijoje ši problema yra labai aktuali ir be abejo todėl šio greitkelio sistema pasiteisina. 40 procentų patentų išduotų Europos tarnybos patentų, išduotų patentų yra išduota trečiųjų šalių atstovams. Ar mums reikės laukti dar tol, kol mes. Ar dar mums reikės laukti tam, kad mes suvoktume, jog mūsų mažoms jungtinės įmonėms jau dabar reikia naujos sistemos. Ar mums reikės dar kažkokios kitos krizės, kad mes įtikintume politikos, kad mums reikia bendros sistemos? negalime gilintis vien į e, teisinius šio klausimo aspektus. Mums reikia politinės valios. Ir aš bijau, kad mums reikės dar rimtesnės krizės tam, kad atsirastų ši politinė valia. Tikiuosi, kad taip nebus. Gerai. Matau, kad daugiau klausimų nėra, todėl norėčiau nuoširdžiai padėkoti ekspertams. Man atrodo, kad tai tikrai buvo labai informatyvūs ir tikrai vaisingi klausimai. Tikiuosi, kad kolegos iš komiteto mano taip pat. Ir mes pabandysime e, išgirdę tai, kas buvo teigiamo pasakyta šitose diskusijose, per artimiausius mėnesius padaryti, ką įmanoma geriausia. E, visiems linkiu geros kelionės namo. O dabar tęskime darbą pagal mūsų e, darbo tvarkę. Paskutinis klausimas yra subsidiarumas, Dajanos Volis nėra kitų klausimų taip pat nėra, tai tuomet paskelbsiu, kad 2011 e, m. lapkričio 21 d. 15 val. čia įvyks mūsų.